Okay. Ladies and gentlemen, let's get started. My name is. Aš esu Chris Burns. Siūlau pradėti renginį. Sveiki atvykę į Europos ombudsmano tarybos metinį renginį interaktyv, interaktyvų renginį. Tai jo tema - mūsų Europa. Būkime aktyvūs. D 190 minučių yra skirta mums e, kalbėti, tačiau man yra skirta nedaugiau kaip 10 minučių. Aš noriu pasakyti, kad mes esame susijungę su visa Europa 20 ES oficialių kalbų ir taip pat esame įsijungę į Twitterio socialinį tinklą Taip pat norėčiau pasakyti, koks yra adresas. Tarsi į ICI 2013 EO. EU. Kitais metais vyks rinkimai Europos parlamentą ir todėl labai svarbu suformuluoti pagrindinės temas. Praėjusią savaitę vyko rinkimai Kroatijoje ir reikia pasakyti, kad ten buvo sprendžiamas klausimas dėl stojimo į ES, o aktyvumas dalyvių buvo tik 21 procento. Reikėtų pasakyti, kad ir todėl šitas piliečių aktyvumas mažėja, todėl galvodami apie kitų metų rinkimus turėtume uh, E, paklausti. Aš kalbu penkiomis kalbomis ir galiu paklausti, kaip bus balsuojama kitais metais rinkimuose į parlamentą. Kaip balsuos jaunimas? Jeigu jaunimas apskritai nedalyvaus rinkimuose, tai koks bus rinkimų rezultatas? Niekas nežino. Kokia sudėtinga situacija susidarys Ir dabar, šiandien mes turime parodyti, kiek piliečiai gali būti įtraukti, vadovaujant e, ombudsmano tarnybos, tarnybai į ES reikalus. Ir kaip galime įsitraukti į juos įgyvendinti ES piliečių iniciatyvą. Ir todėl mes tikimės, kad mes galime parodyti, jog galime įsitraukti į bendrus sprendimų prieimimo procesus kartu su ombudsmenų tarnyba, įgyvendinami ES piliečių iniciatyvą ir aš manau, kad mes tą aktyvumą šiandien parodysime. Taigi pradėsiu pristatyti svečius iš man iš dešinės. Mark Beton yra Valonijos ombudsmenas. Jis turi daug ką pasakys apie savo darbą komisarė Viviana Reding, Europos komisijos vicepirmininkė, Nikiforos Amandūros, tai Diamandūros yra dabartinis ES ombudsmano tarnybos vadovas ir, ir man iš dešinės, nors aš tikėjaus e, Martino Šulco, bet vis dėlto jisai delegavo Izabel Durons, parlamento vicepirmininkę, kadangi pats Šulcas turi reikalų kitose renginiuose, jisai yra išvykęs į Kiprą, kur žinoma yra pakankamai daug problemų. O už ponios Izabel Duron sėdi Aleksandra Mirabilė, Fraternité 2020 iniciatyvos autorė, vadovė. Ji siekia, kad ES iniciatyvoms įgyvendinti būtų skiriama daugiau lėšų. Jis ypatingai domisi Erasmus programų plėtimu. Didie Koluvers G1000 iniciatyvos autorius ir koordinatorius, kai buvo uh, sudarėjimą e, Belgijos vyriausybė. Taip pat aš manau, kad yra pakankamai daug kitų žmonių, kurie turės daug ką pasakyti. Pradėkime nuo ombudsmeno Diemondūros pasisakymo. Ačiū. All, good morning. Dėkoju, dėkoju visiems, ponios ir ponai. Sveikinu visus atvykus į šitą interaktyvų renginį. Mūsų Europa būkime aktyvus. Norėčiau pasakyti, kad mes organizuojame šitą renginį iniciatyvos 2013 e, e, metų Europos piliečių metų kontekste. Šiandien mes norime suteikti piliečių dėmesį į Europos ateitį. Man malonu, kad šiame renginė dalyvauja įvairių iniciatyvų, judėjimų atstovai, taip pat ombudsmeno tarnybai pateikusių skundų e, atstovai. Ir mes norime išklausyti, ką jie nori pasakyti ir kaip jie įsilies į mūsų diskusiją. Aš apgailestauju, kad dėl nenumatytų aplinkybų parlamento pirmininkas Šulcas negalėjo atvykti į šitą renginį. Jis dalyvavo praėjusi kartą tokiame renginyje kartu su komisijos pirmininku Barosu ir Europos tarybos pirmininkė e, Torning Schmidt. Ir tas renginys buvo labai sėkmingas, kadangi buvo vykdomas labai esminis dialogas su institucijomis ir taip pat e, buvo kalbama apie ES ateitį. Kita vertus, mums labai malonu pasveikinti ponę Izabel Duron, parlamento vicepirmininkė, kuri sutiko maloniai dalyvauti šiame renginyje, tuo labiau, kad parlamentas yra vienintelė demokratinė išrinkta institucija ir jai atstovaujama labai aukštų lygių. Pone Duron yra žinoma kaip asmuo, kuris labai aktyviai dalyvauja renginiuose, kartu su pilietinės visuomenės atstovais, todėl labai bus įdomu išgirsti iš jos, ką ji pasakys apie piliečių galimybės dalyvauti ES e, sprendimų priimo procesuose. Taip pat labai malonu pasakyti, kad e, dėkojame už galimybę rengti šį renginį parlamente šiuose įspūdinguose rūmose ir kartu turėti galimybę transliuoti šitą renginį ne tik tai ir girdėti ne tik tai Bruselėje, bet ir girdėti jį kiekviename ES valstybių, ES parlamento informacinėme biure. Taigi ir Bratislavoje, Berlyne, Prahoje, Paryžioje ir kitose sostinėse galite dalyvauti šiame renginyje ir mes tikimės iš jūsų dalyvavimo, informacijos, jūsų pasisakymo, inter, pasisakymo internetu. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad komisijos vicepirmininkė ponė Viviana Reding taip pat atvyko į šį renginį ir tai. Ir aš norėčiau padėkoti jai už tai, kad ji kiekvieną kartą dalyvauja tokiuose svarbiuose ombudsmeno tarnybos renginiuose. Ji nuolat palaiko dialogos ES piliečiams ir Ji nori bendradarbiauti, bendrauti su piliečiais, o ne tai jų vardu. Ji pastaraisiais mėnesiais keliavo po Europą, susitiko su piliečiais Vokietijoje, Graikijoje, jie visuomet kalbėjo su piliečiais, o ne tik tai už juos. Antroje mūsų renginio dalyje mes pasveikinsime kitą komisijos vicepirmininką Maros Ševčovič. Jis atsakingas už ES piliečių iniciatyvą. Aš tikiuosi, kad apie šią iniciatyvą šiandien iškirsime pakankamai daug. Jis papasakos daug naujo apie šitą naują piliečiams suteiktą teisę. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Mark Bertrand, Volonijos ombudsmeną ir taip pat Volonijos Bruselio federacijos pirmininką. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Kris Buns, kuris sutiko vesti šį renginį. Prieš padant renginį norėčiau pamastyti, kartu su jumis pamastyti apie štai ką. Mes susitinkame šiandien labai nuožmios krizės ES akivaizdoje rimtos ekonominės problemos ir iššūkiai mano šalyje ir kitose valstybėse narėse rodo, kokį mastą pasiekė šita krizė. Kiekvieną dieną, atrodo, mes gauname tik tai blogas žinias, ne tik tai apie tarptautinius finansinės rinkas, bet ir apie tai, kad vyksta socialiniai neramumai dėl taupimo priemonių, kurios įgyvenamos valstybėse narėse. Kad ir kokia bebūtų sudėtinga ir sunkia ekonominė krizė, ir grėsminga ateičiai ES ir eurui, vis dėlto reikėtų atsižvelgti į kai kurios kitus aspektus dėmesį. Piliečiai vis labiau netenka pasitikėjimo Europos sąjunga ir taip pat valstybių galimybėmis pakeisti situaciją ir išspręsti problemas. Todėl mano tarnybos vienas iš uždavinių atkurti tą pasitikėjimą tarp piliečių ES administracijos. Tačiau negalime sėdėti ir laukti, kol nacionalinės vyriausybės ar ES institucijos išspręs visas problemas. Piliečiai turi būti patys labai aktyvus ir imtis palankių žingsnių. Lisabonos sutartyje yra numatyta galimybė labiau įsitraukti į sprendimų procesus piliečiams, įgyvenant Europos piliečių iniciatyvą ir taip pat konsultuojantis su komisijai, su visuomeniai. Aš gaunu labai daug piliečių skundų dėl problemų jų šalyse. Ir manau, kad tie skundai yra geras ženklas, jie leidžia užčiuopti tas silpnas vietas ES tarnybų administracijoje ir taip pat padeda patikslinti problemas, išspręsti jas, kai jos iškyla. Kita vertus, aš taip pat džiaugiuosi, kad galiu įnešti savo indėlį. E, įtraukiant piliečius labiau į ES raidą. Ir todėl šiandien mes norime dar kartą pakalbėti apie tai, ką piliečiai gali nuveikti, kaip gali imtis iniciatyvos į savo rankas, rengiant Europą ateičiai. Yra įvairiausių ES e, priemonių, ES piliečių iniciatyva, taip pat galima mobilizuoti didelės piliečių grupės ir atkreipti dėmesį į problemas. Taip išspręsime ne tik ekonominės krizės padarnių problemą, tai bet ir galėsime pasitarti, kaip kurti sveiką ir švarę Europą. Aš labai daug tikiuosi iš to interaktyvaus dialogo, diskusijos su uh, piliečių atstovais ir laukiu jūsų komentarų bei pasiūlymų, nesvarbu, kurioje ES valstybių sostinėje jūs bebūtumėte. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pasinaudoti e, Lisabono sutartyje numatytomis galimybėmis piliečiams ir sustiprinsime dialogą tarp ES institucijų ir sustiprinsime kokybišką demokratiją ES. Ačiū. Dabar E, eikime prie kito mūsų kalbėtojo, jo labiau, e, ir tai bus e, Europos parlamento atstovė, ponia Izabel Dion. Ir man įdomu, ką jūs papasakosite. Turbūt taip pat įdomiai pakalbėsite, kaip ir vieną kartą Martin Schulz. Ačiū, labas rytas visiems, gerbiamas ambucmenė, Nikiforos, gerbiamas ponios ir ponai, taip pat sveikinuosi ir su tais, kurie klauso transliacijos. Galbūt ir Nikosijoje, Atenose, Madride, Madride Lisbonoje e, klausantis mūsų e, nėra tų pačių nuotaikų, kaip kad tie, kurie čia, šiandien čia susirinkę. Būtent tuo turėtume vadovautis. E, nereikėtų galvoti vien tik tai apie rinkimus, reikėtų galvoti ir apie ilgalaikio laikotarpio perspektyvą institucijoms, nes institucijos šiuo metu praranda piliečių pasitikėjimą. Galbūt ne vyriausių piliečių tarpe, bet jaunimo tarpe tai tikrai. Nepaisant to, kad mūsų ombudsmenas, e, komisija, parlamentas e, dirba atsiraitoja rankovės, e, tam, kad e, pasižiūrėtų, kaip galima būtų pasitikėjimo suteikti e, piliečiams. Nepaisant to, mes susidurėme su problemomis pasitikėjimo ir turime dabar ypatingą atsakomybę mes parlamente. Išrinktieji europarlamentarai, lygiai taip pat ir tie, kurie dirba su parlamentarais ir tie, kurie renka europarlamentarus, yra atsakingi už tai. Manau, kad po metų Europos parlamentas gali labai smarkiai nukentėti dėl krizės, dėl rinkėjų nepasitikėjimo, dėl menko dalyvavimo rinkimuose. Na be jokios abejonės tai nebūtų ir neteisinga, nes žmonės reiškia savo valią, jie tiesiog renka žmonės, kuriuos nori siūsti Europos parlamentą, ko gero daug kas ir nebalsuos, daug kas balsuos iš pykčio, išreikš savo pyktį balsuodami, nes ES, kaip žinia, yra labai daug pykčio. Ir tas pyktis gali būti naudingas toms partijoms, kurios pasisako už grįžimą į nacionalinį lygmenį. E, tai yra už euroskeptiškas partijas gali žmonės balsuoti. Būtent tokioje situacijoje dabar esame mes ir jūs atsidūrę. Ir šiandien dabar turime pabandyti suaktyvinti šiek tiek piliečius, reikia padėti jiems suprasti, kokiu galiu jie turi savo rankose. Ir taip pat reikia padėti jiems suprasti, kad piliečiai gali ne tik tai išreikšti savo valią, bet jos ir bus išklausyta. Man atrodo, kad e, išklausimo tas vaidmuo būtent ir priklauso ombudsmenui, e, parlamentarui, e, ministrui taryboje arba komisijas, komisarui tenkantis. Ką reiškia būti išgirstam? Be jokios abejonės galimybė dalyvauti viešuosiuose konsultacijose. Tačiau dar įdomiau yra pasižiūrėti, kas vyksta su jūsų nuomonė toliau. Labai dažnai kyla susierzinimas dėl to, kad e, piliečiai e, NVO savo nuomonę išreiškia viešųjų konsultacijų metu ir po to tų konsultacijų rezultatai kažkur nugūla stalčiuose ir nežinoma, kas su jomis vyksta. Na, kol kas dar per anksti. Tai vertinti tik tai prieš metus pirmosios diskusijos e, parlamente Strasbūrė vyko Dėl šios iniciatyvos, kaip žinia, dėl šios iniciatyvos naujumo dar kilo techninių problemų, prisiregistravimo ir kitų problemų, bet pasižiūrėsime, ar bus kreipiamasi į komisiją su tam tikrais prašymais. Taip pat žiūrėsime, ar komisija toliau tęs šios iniciatyvos įgyvendinimą. Jeigu komisija nuspręs, kad ši iniciatyva nėra verta dėmesio, tai ji turėtų paaiškinti, kodėl. Aš manau, kad e, e, daug svarbiau negu kad parašų surinkimas yra sužinoti, kas toliau vyksta su jūsų projektais. E, taip pat dar norėčiau atiduoti pagarbą jūsų tarnybai. E, e, pirmieji rinkimai jūsų tarnyba buvo prieš dešimt metų. Aš e, labai džiaugiuosi tuo, kaip jūsų funkcijos pato, buvo. Jūsų funkcijų dėka buvo patobulinti, pavyzdžiui, prieigos prie dokumentų procesai. Jūs pasisakėte už E, geresnę prieigą prie informacinių procesų. E, Europos institucijos įsipareigojo įgyvendinti tobulesnių teisės aktų e, rengimo procesą. Jūs taip pat parengėte gero administracinio elgesio kodeksą, jūsų pirmtakas pradėjo šias iniciatyvas, tai yra tikrai geras dalykas. Toliau viešosios valstybės tarnybos e, tam tikros elgesio gairės buvo nustatytos. Jūs taip pat sakėte, kad geras administravimas nėra vien tik tai teisų laikymasis, teisų gerbimas, bet taip pat ir paslaugus elgesys su piliečiais, juk administracija turi tarnauti piliečiams, o ne atvirkščiai. Taip pat per tas perstaruosius metus jūs labai diplomatiškai dirbote, bandėte kovoti su blogu administravimu visais lygmenimis, bet labai diplomatiškai tai buvo padaryta ir niekada nebuvo nesutarimų su administracija. Jūsų personalas taipogi proporcingas jūsų įtikinimo galiai. Aš manau, kad jūsų paveldėtui būsite tikrai įspūdingas pirmtakas nes tik tai 18 procentų skundų nesusilaukė atsako bent jau kol kas e, jūsų tarnyboje. Pagrindinių teisų hartija numato vieną iš pagrindinių teisų, tai yra gero administravimo principus. Nuo 2009 metų su Lisabono sutartimi tai įsigaliojo. Ir dabar 292 e, sutarties straipsnis tapo teisiniu pagrindu šios teisės parlamentas jau maždaug trejus metus bando šios teisės įgyvendinimo praktinius aspektus apibriežti. Berlingerio pranešimas yra šiuo klausimu parengtas ir dabar norėčiau pakviesti komisiją prisimti savo vaidmenį šiame procese. Na ir taip pat dar e, tai, ko nepasakiau, tai kad piliečių iniciatyva yra e, pagrindinis e, aspektas gerinantis piliečių dalyvavimą. ko gero e, piliečių atstovavimui būtinas yra geresnis piliečių dalyvavimas tiek dabartinėse reformose, tiek būsimosiose reformose. Štai pavyzdžiui, Belgijoje mes e, numatėme dar labiau piliečius į sprendimo procesus įtraukiančias iniciatyvas patys piliečiai tarpusavėje diskutuoja, organizuoja debatus, nes būtent debatų, diskusijų metu galima e, geriausiai suprasti problemas. Ir manau, norint kovoti su populizmu, būtent tai yra svarbu. Demagogija yra labai paprasta. Viskas e, yra dėl Europos kalties, dėl komisijos, dėl kažkieno kito kalties. Ne. Paprastai problemų priežastis yra daug e, kompleksiškesnės Ir manau, kad diskusijos tarp piliečių, piliečių diskusijų e, grupės e, būtent galėtų padėti suprasti piliečiams, kaip įmanoma geriau tas problemas ir tie piliečiai gali tapti ekspertais e, tam tikrų sričių. Man atrodo, kad būtent tokias priemonės turime toliau plėtoti ir tobulinti. Taip pat norėčiau E, į vedėją dabar kreiptis. Jūs iš Euronius esate. Tai yra tikrai išskirtinės žiniasklaidos priemonė, nes jūs esate keletos šalių, e, bendra priemonė, keletas kalbų yra naudojama ir tie, kurie mūsų dabar klauso, ko gero dažniausiai yra įpratę nacionalinių žiniasklaidos priemonių klausytis. Na, o nacionalinės žiniasklaidos priemonės, ko gero, nėra pačios tinkamiausios tam, kad e, paaiškintų ES e, sprendimų procesus, ES aspektus. Ir aš manau, kad tiek Euronews, tiek Arte. E, Vokietijos ir Prancūzijos kanalui, tiek visoms kitoms žiniasklaidos e, priemonėms nėra lengva dėl to, kad e, daug bus kandidatų iš skirtingų frakcijų, norinčių dalyvauti priešrinkiminiuose debatuose. Taigi sudėtinga bus visą tai suderinti. Tai kaip dabar bus? prancūzų piliečiams bus rodomi, pavyzdžiui, suomių, čekų kandidatai ar ne, aš manau, kad tai yra neblogai. Galbūt su subtitrais arba su vertimu galima bus juos suprasti. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Svarbu yra išgirsti tuos žmonės, kurie galbūt yra iš kitos kultūros, iš kito konteksto, e, ne iš tos pačios šalies. Taip, galbūt bus e, peržengti tie stereotipai, kai kaltinama yra dėl visų bėdų ES. Gal pakaks jau tai daryti. Aš manau, kad ES yra sukurta ne tik tai Europos parlamento, ne tik tai, e, ne tik tai e, komisijos sprendimų, bet taip pat ir e, ministrų nacionalinių lygmenių išrinktų ar iš, iš, iš taip pat iš nacionalinių parlamentarų, ar jūs kreipiatės į savo šalies parlamentarus tam, kad sužinotumėte, ką veikia jūsų ministrai Europoje. Bet ko gero, ministrai, nacionaliniai ministrai daugiau dėmesio yra pasirengę kreipti nacionalinėms problemams. Jie niekada nekalba apie Europos Sąjungą. Niekada e, ministrai nesako, kas buvo padaryta, pavyzdžiui, transporto, energetikos, ekonomikos ministrų taryboje. Juk būtent e, ten yra priimami svarbus piliečiams sprendimai. Aš tikiuosi, kad e, šiandien ombudsmeno dėka ir šio renginio dėka e, mums pavyks pažadinti piliečių energiją ir pavyks peržengti tos šaltos, technokratiškos, biurokratiškos Europos stereotipus. Na, kartais gal ir yra teisybės tame, bet tikrai ne visada. Manau, kad reikia, kad jūs pasinaudotumėte savo galimybę ir kad išsakytumėte e, savo pozicijas tam, kad mes jūs išgirstume. Ačiū. Ačiū Izabel Duran. Dėkoju už jūsų pasisakymą jūsų pasisakymas e, tikrai labai taiklus, e, tikrai e, susidurėme su e, pas, pasitikėjimo problemomis, populizmu. Dabar komisarė Vivian Reding. Pone Reding, Aš manau, kad jūs e, ko gero daugiausia e, girdėjote ir daugiausia kontaktų turėjote su piliečių iniciatyva steikiančių piliečiai, teikiančiais piliečiais šiais metais. Ką jūs galėtumėte papasakoti? Uh, like Aš norėčiau pasidžiaugti Diemandūros iniciatyva suorganizuoti šitą renginį. Tai yra labai įdomus renginys leidžiantis e, vykdyti skaitmeninės diskusijas. Tačiau kita vertus labai svarbu ir paminėti šio renginio pavadinimą, temą Mūsų Europa, būkite, būkime aktyvus. Tai reiškia, kad piliečiai yra skatinami imtis iniciatyvos, būti aktyvus ir būtent tai, ko mes tikimės ir ko reikia tikėtis iš piliečių iniciatyvos. Jei kai aš paklausiu piliečių, susitikdamas su jais, jų nuomonės, tai didžioji dauguma, du trečdaliai sako, kad jie laiko save europiečiais. Tačiau galbūt 10 procentų trečdalis galėtų pasakyti, kad jie nežino, ką reiškia būti europiečiu. Taigi, pasirašę Maastrichto sutartį, mes įsteigėme ir pinigų sąjungą ir taip pat siekėme Europos pilietybės, tačiau ji kol kas yra tik tai popieriuje. Teisingai buvo pats pastebėta, kad Lisabono sutartyje yra numatyta galimybė įgyvendinti piliečių iniciatyvas. Kita vertus labai svarbi yra ombudsmeno tarnyba, kuri puikiai bendradarbiauja su parlamento peticijų komitetu. Tai labai svarbus aspektas. Kita vertus, peticijų komitetas bendradarbiauja su nacionaliniais ombudsmenais. Taigi, čia jau yra sukurta tam tikra struktūra, kuri leidžia bendradarbiauti, bendrauti su piliečiais. Piliečiai taip pat turi teisę kreiptis į bet kurią instituciją ir gauti iš jos atsakymą. Aš gavau maždaug 5000 laiškų klausimų per metus. Ir puikiai suprantate, kad vienas iš mano direktorato uždavinių yra bendrauti su piliečiais atsakant į šitos klausimus. Tačiau kita vertus, bent pusė, pusė tų laiškų nėra e, siunčiami nėra susiję su klausimais ES lygmenių. Jie yra susiję su nacionalinės problemomis, tačiau nacionaliniu lygmeniu piliečiai negavo atsakymo ir todėl kreipėsi kaip į paskutinę instituciją į ES instituciją. Taigi matosi, kad yra problemų, kurias reikia spręsti nacionaliniu lygmeniu. Kodėl mes norime šiais metais daugiau dėmesio skirti piliečių iniciatyvams ir kodėl šiuos metus paskelbėme Europos piliečių metais. Tik vienas trečdalis mūsų piliečių mano, kad jo balsas, jo nuomonė kažko vertas. Būtent apie tai kalbėjo ponia Durong. Piliečiai nemano, kad jie bus išklausyti, kad jų nuomonė svari. Ir kadangi jie taip mano, tai jie nenori kalbėti apskritai. Tai reikštų, kad jeigu jie nepasako savo nuomonės e, ištisus metus, tai ko gero jie nieko nepasakys ir per artėjančius rinkimus. Pavyzdžiui, ir Kroatijoje vykusieji rinkimai tai parodė siekiant užpildyti šitas spragas, siekiant parodyti piliečiams, kad jų nuomonė daug ką reiškia, nereikia daug kalbėti, kadangi visiems atsibodo ilgi pasisakymai. Labai svarbu daryti tai, ko politikai iš esmės nedaro. Jie tiesiog nenustoja kalbėti ir nesima veiklos. Todėl aš pradėjau domėtis tais kraštais, tais regionais, kur yra didžiausios problemos. Aš lankiausi Ispanijoje, Graikijoje ir susitikau su šimtais piliečių ir visiškai nekalbėjau su jais, tiesiog klausiau ir atsakiau į jų klausimus pirmą kartą piliečiai sakė, kad jie yra nustebę, jog politikas atvyksta pas juos ir nieko nepamokslauja. Be to, aš buvau pasiruošusi jų priekaištams, kad Europa daro taip blogą, taip blogai, bet iš esmės aš sulaukiau visai kitokios nuomonės. Piliečiams labai rūpi Europa, jiems rūpi, kaip spręsti problemas. Taigi mes manome, kad institucinės e, problemos, apie kurias mes kalbame, atrodo, kad visiškai nesvarbios piliečiams. Aš turėjau su piliečiais kalbėti apie agurkus, taip pat apie lemputes, taip pat apie uh, vaikų situaciją mokykloje. Koketi moteris kalbėjo apie vaikų problemas, progr progr progr programas. Ir aš bandžiau jai pasakyti, kad vadovaujantis subsidiarumo principu ES nieko negali pa, pakeisti. Jei nesvarbu buvo, kad reikia pakeisti sutartį, sako, pakeiskit tą sutartį, išspręskit mano problemą. Taigi, Piliečiams visiškai nesvarbu, kaip sudėtinga mums dirbti. Jie pateikė aiškius klausimus ir laukia konkretaus atsakymo. Dėl ko mes pradėjome renktis dialogui su piliečiais, tai padarėme jau praėjusiu metu gegužės mėnesį. Pradėjome bendrauti su piliečiais internetu. Gavome 12 tūkstančių pasisakymų, iš kurių išriškėjo, kad piliečiai nori daugiau Europos, daugiau integracijos ir mažiau administravimo, mažiau biurokratijos. Po to aš pateikiau ataskaitą apie piliečių iniciatyvą ir nurodžiau, ką galime padaryti. Aš pasiūliau 25 priemonės ir galėčiau pasidžiaugti, kad 24 jau įgyvendintos šiais metais. Kitais metais mes, šių metų gegužės mėnesį mes pateiksime dar vieną ataskaitą apie tai, ką piliečiai mums pasakė. Ne tik tai tiesioginių dialogų metu, bet ir siūstami informaciją, pateikdami klausimus, tūkstančius klausimų. Ir taip mes tiesiog užčiopėme piliečių interesų pulsą. Pavyzdžiui, jie kalba apie laisvą asmenų įdėjimą. Jis labai svarbus piliečiams. Taigi šiais metais aš vėl pateiksiu 12 konkrečių pasiūlymų ir bandysiu pasiūlyti juos įgyvendinti, norėdama parodyti, kad jūsų žodis yra svarbus, jis buvo išgirstas, kadangi mes gavome jų informacijos iš jūsų ir mes norime konkrečiai veikti, remdamiesi jūsų uh, suformuotomis problemomis. Mes ieškome atsakymų. Todėl politikams labai svarbu įsiklausyti į piliečių lūkesčius paaiškinti, kodėl vieną galima padaryti, ko negalima padaryti ir nurodyti, kokiame lygmenyje galima surasti sprendimą. Dažnai tas sprendimas yra e, regiono lygmenyje, vietos lygmenyje ieškotinas. Taigi Europos piliečių metai neturėtų būti suprasti kaip laboratorijos eksperimentas, bet kaip būtinybė ir kaip istorinė atsakomybė. Visi komisarai kartu su parlamento atstovais, kartu su nacionaliniais ministrais, miestų merais mes turime keisti politikų bendravimo su visuomenė modelį. Galvojant apie būsimus rinkimus, iš tikrųjų reikėtų siekti daugiau sąveikos. Be to reikėtų galvoti ir apie kitų sutarčių rengimą. Reikėtų elgtis ne taip, kaip mes elgėmės iki šiol. Išminčiai susėsdavo, rasdavo sprendimus ir po to tie sprendimai būtų, būdavo numestami metami piliečiams, pasakant, priimkit arba vis tiek jie bus įgyvendinti. Taigi, keičiant sutartis, mes turime pirmiausia užtikrinti dialogą su piliečiamsiais ir tik tai po to jau svarstyti aptartus sprendimus. Siekti, kad piliečiai galėtų balsuoti referendumuose, žinodami apie kokius pakeitimus yra kalbama. Commissioner Redding, thank you very much. Ačiū komisariai Reding, buvo labai įdomu jūsų klausytis. Aš taip pat žinau, kad jūs buvote Europos parlamento narė, jūs buvote peticijų komiteto pirmininkė, taigi jūs tikrai puikiai e, žinote šias problemas, kadangi dirbote e, e, su tais, su tais klausimais 89-92 metais. O dabar tęskime toliau leisime pasisakyti žmogui, kuris kaip tik ir e, teigia, teikia iniciatyvas. Ir, e, pavyzdžiui, siekdami, e, kad būtų panaudoti, panaudota daugiau pinigų programoms, tokioms, kurios yra panašios į, pavyzdžiui, Erasmus programą. Ir suteiksime žodį poniai Mirabilė, kuri mums paaiškins, kaip jai pas, sekėsi gyveninti savo iniciatyvą. Aš žinau, kaip mes žinome, tai nebuvo paprasta. Uh, E, buvo labai daug sudėtingų dalykų, kuriuos reikėjo išspręsti ir tai buvo savotiškas e, eksperimentas, kai kalbame apie Europos piliečių iniciatyvą. Nevartosiu trumpinio, kadangi jisai pernelyg grėmėstiškas. E, dabar mes pradėsime nuo mūsų pagrindinių pasisakymų ir ponas Gundar, ponia Gundar, žiūrėkime, kaip jie kalba, ką jį kalba ir e, greičiausiai mes diskusijos eigoje susilauksime pasisakymų ir Twitteryje ir be abejo aktyvaus dalyvavimo ir iš žmonių, kurie aktyviai stebi mūsų diskusiją internetu. Jeigu turite klausimų, tuomet nedelsant juos siūskite mums. E, Ir e, kadangi panašu, kad jau dabar egzistuoja e, ir vyksta labai e, aktyvus klausimų teikimas, dar kartą priminsiu Twitterio adresą, tai yra EYC2013EO. Ačiū, ponė Diamandūros. Labai dėkoju, kad pakvietėte mane šiandieną pasisakyti šioje tikrai aukšto lygio diskusijoje. Ir mano pasisakymas bus neilgas, kad aš e, suteikčiau jums galimybę e, dalyvauti diskusijoje ir pateikti kiek manoma daugiau klausimų. Ir aš pateiksiu priežastis, kodėl manau, jog e, piliečių iniciatyva Fraternitė 2020 ar bet kokios kitokios panašaus pobūdžio iniciatyvos gali stipriai prisidėti prie ekonomikos krizės problemų sprendimo viskas e, e, skamba galbūt kiek grėsmingai, e, na, bet aš pasistengsiu savo pasisakymu atskleisti, kokios diskusijos šiuo metu dominuoja, kai kalbame apie ekonominę krizę. Mūsų e, akcijos metu, mūsų iniciatyvos metu mes tengiamės e, pasiekti, kad ES e, mainų programoms buvo padidintas biudžetas 3 procentais. Mes matome, jog vyksta labai arši tarp institucinė kova būtent dėl biudžeto, dėl lėšų paskirstimo ir apie tai labai aktyviai diskutuojama. Ir aš manau, kad mūsų iniciatyva stengiamasi įrodyti, kad kiek įmanoma daugiau piliečių reikia suteikti galimybę keliauti į kitas valstybės, tenai kaupti žinias, kaupti naują patirtį ir tai be jokios abejonės padės spręsti krizės padarinius. Bendrai kalbant, Europos Sąjunga stengiasi būtent padėdama individualiems piliečiams e, išspręsti tas bendra nacionalinės, tarp nacionalinės problemas. Taigi atitinkamai turėtų pradėti rodyti savo pastangas, aktyvesnės pastangas ir patys piliečiai. Didesnis mobilumas be abejo gerokai e, e, duotų ir teigiamų padarinių būtent ekonominė prasme, e, padidintų ekonomikos augimą, mažintų nedarbo lygį, ypač jaunimo nedarbo lygį, kadangi tai dabar ypatingai didelė problema, kaip visi žinome. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė profesorius e, Koradi, žinomas mama Erasmus vardu, e, spaudos konferencijoje e, pasakė visai neseniai. Ten dalyvavo beje ir ponia Izabel Duron, labai dėkoju už jos dalyvavimą. Taigi, kalbant apie ES mainų programuose vykstančio dalyvavimo privalumus, ji pabrėžė, jog ES e, programos ir konkrečiai Erasmus programa ne tik padeda e, žmonėms susipažinti su Europos įvairovė, kultūrinė įvairovė, bet ir įžengti į darbo rinką. Taigi tokios programos e, turi tikrai labai svarbios e, pridėtinės vertės, e, ypač jauniems žmonėms, e, kurie stengiasi gauti tinkamą darbą, jų kvalifikaciją atitinkantį darbą, e, užuot e, nuolat e, dirbdami įvairių praktikų metu ir panašiai. Ir remiantis mano pačios asmeninė patirtimi, norėčiau pridurti, kad gyvenimas užsienyje yra tikrai labai didelis patyrimas, gilus patyrimas, atveriantis horizontą, ugdantis žmonės kaip asmenybės ir skatinantis studentus veikti, dirbti, elgtis kaip laisvi žmonės, nes beje, tai yra labai didelė vertybė, laisva visuomenė yra tikrai didelė vertybė. Uh, Taigi tokios mainų programos e, turėtų būti įgyvendinamos taikant platesnio pobūdžio požiūrį, e, ne, nesiejant jų vien tik tai su galimybė patostogauti Kipre, Maltoje, Ispanijoje ar galbūt ir Belgijoje. E, kalbant rimčiau, norėčiau pabrėžti, kad nors mes nelaikome savęs naiviais europiečiais, mes tikrai norime e, dėti dar daugiau pastangų įgyvendindami savo iniciatyvą Fraternitė 2020 kad e, Europa piliečiams taptų geresnė vieta gyventi. Mes suvokiame, kad E, kilus tokiai sudėtingai ekonominiai, finansiniai kriziai, kuri taip pat yra tapusi ir demokratijos e, krize, ir pasitikėjimo mūsų institucijomis krize, kaip minėjo ponė Daron ir ponas Diamandoros. Tačiau būtent šiais krizės laikais mes neturėtume užmiršti ir galimybių, kurias vis dar turime. Šiais krizės laikais nepaprastai svarbu, kad būtų investuojama į jaunus europiečius, į žmogiškąjį kapitalą. Būtent tam reikia skirti didžiulį dėmesį e, politikams ES. Žinoma, reikia neužmiršti e, ekonomikos klausimų, būtina juos spręsti, tačiau reikia neuž... galvoti ir apie tokius dalykus kaip e, švietimas, ugdymas, mobilumo skatinimas. Taigi, jeigu norime E, pasiekti tikrai e, nuolatinio tvaraus ūkio augimo, mes negalime sauliaisti e, paukoti į ateitį orientuotas investicijas. Priešingų atveju mums tikrai nepas, nepavyks susidoroti su dabar kilusiais iššūkiais. E, Mano manimu, e, reikėtume ne tik tai e, stiprinti fiskalinę sąjungą ir Europos e, ūkio augimą, bet ir skatinti piliečių iniciatyvas, skatinti piliečių mobilumą, skatinti edukacinių programų įgyvendinimą. Visa tai turėtų tapti politikų darbo dalimi, taip kad, kad jauni piliečiai suvoktų, ką Europa jiems konkrečiai reiškia. Žinoma, viso to siekiant mums reikia dar daugiau pastangų dėti, turime kurti kiek įmanoma e, palankesnę aplinką dalyvaujamąjai demokratijai ir Europos piliečių iniciatyva e, yra tikrai puikus e, modelis įgyvendinant tokią tarp nacionalinę. E, dalyvaujamąją demokratiją. Ir aš norėčiau, kad paraginti visus pabaigoje e, atsidaryti interneto, mūsų interneto puslapyje ir, pas, puslapyje ir pasirašyti mūsų iniciatyvą. Ir aš labai džiaugiuosi e, tolesnėmis diskusijomis, laukiu visų e, pasisakymų ir klausimų. You're, you're to... Ačiū, Alessandra. Aš e, tikrai akivaizdžiai matau, kad jūs tengiatės užpildyti tas demokratijos spragas ir aš manau, kad visus tuos tavo iškeltus klausimus mes apsvarstysime dar šiandieną. E, mes turime e, įvairių iniciatyvų ir mes išklausysime ir pono ombudsmeno. Tačiau mes turime dar vieną ombudsmeną, tai yra Belgijos, Valonijos regiono ombudsmenas ponas Berton, kuris daro stebuklus, prašau. Ačiū. Gerbiamas ombudsmenė, gerbiama e, komisijos vicepirmininkė, parlamento e, vicepirmininkė, gerbiami kolegos, visi sveikinusi su visais, kurie sėdi čia salėje bei kitur Europoje e, ir klausosi mūsų internetu. Pirmiausia, norėčiau pristatyti ko manęs buvo paprašyta šiandien. Norėčiau taip pat priminti ir kontekstą. Piliečiams turi būti suteikta galimybė prisidėti prie ES e, politikos kūrimo. Manęs paprašė pasisakyti ekonominės krizės sprendimo tema. Apie krizę tiesiog pasisakyti. Aš buvau parlamentaras, buvau e, ir esu ombudsmenas. E, šiandien kaip ombudsmenas tikrai negaliu struktūrinio atsako, atsakymo pateikti į prašymą išspręsti krizę. Tačiau e, Norėčiau dabar pristatyti ombudsmeno veiklą ir manau, kad būtent jos dėka galime tiesiogiai padėti tiems, kurie kenčia nuo krizės. Žmogaus teisų saugojimas ir skatinimas yra, ko gero, pats svarbiausias darbas, kuris niekada nėra baigtas. Jis nuolat tęsiasi. Jeigu kartais turime iliuzijų, kad situacija labai gera, tai tiesiog E, tos iliuzijos labai greitai atsimuša į realybę. 96 metais Strasbūrė socialinė kartija buvo pasirašyta ir dėja situacija nelabai pasikeitė. Valonijos Briuselio dekretas, kuriantis ombudsmeno tarnybą, nesuteikia e, mums teisės kurti e, mokesčių mokėtojų ir administracijų e, santykio gerinimo. Mūsų tikslas yra kontroliuoti administracinės tarnybas sutaikyti piliečius su administruojančiamis valstybės tarnybomis bei taip prisidėti prie piliečių atkuri, e, pasitikėjimo administracija ir vyriausybės stiprinimo. Mano veikla yra susijusi su kasdieninėmis, e, kasdieniniais piliečių ir administravimo institucijų santykių. Kaip kad ponas Bodis iš Prancūzijos sakė, e, vis, visi skundai yra gaunami, bet ne visada visi yra nagrinėjami, nes kartais įsivelia klaidų, kartais ne visada galime padėti. Uh, Mūsų pareiga yra padėti tiems, kurių niekas kitas neišgirsta ir mūsų tikslas yra e, suhumaninti santykius tarp piliečių ir administruojančių institucijų. Mes patys netgi matome, kad ta, yra tam tikrų diskriminavimo atvejų. Turime ginti piliečius nuo netinkamo administravimo institucijų veikimo ombudsmenas, kaip kad ir kiti nacionaliniai, regioniniai, europiniai ombudsmenai prisideda prie ekonominių ir socialinių pagrindinių piliečių teisų saugojimo, kai jų nepripažįsta e, valstybės tarnybos. Beje, ombudsmeno pareigybių apraše tai jau yra aprašyta Prancūzijoje, Ombudsmenas yra teisų gynėjas, Ispanijoje jis vadinamas e, tautos saugotojų ir panašiai. Štai Belgijoje konstitucija numato, kad kiekvienas turi teisę į orų gyvenimą ir įstatymai turi užtikrinti socialinės, ekonominės ir kultūrinės piliečių teisės. Ir šios teisės taip pat apima ir teisę į darbą, į teisę, į lais, teisę laisvai pasirinkti savo profesiją ir dirbti stabilę, užtikrintą darbo vietą. Taip pat teisė į konsultacijas, į kolektyvinės dėrybas, į socialinę apsaugą, teisinę ir medicinę apsaugą. Teisė taip pat yra numatyta į orų būstą, teisė į kultūrinį, kultūrinę ir socialinę išraišką, į saugią aplinką. Mano šalyje skirtingi valdymo lygiai privalo užtikrinti šias teisės piliečiams. Jeigu viešosios institucijos savo viešųjų paslaugų uh, funkcijų netlieka arba netinka, netlieka jų tinkamai, tai tada įsitraukia ombudsmenas. Būstos veikatos e, aplinkos apsaugos, jeigu, pavyzdžiui, teisės nėra patenkinamos, tai ombudsmenas prisideda prie e, ekonominių ir socialinių teisų užtikrinimo.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 No, we didn't stage this. <laughs> Mes šito nebuvome įtraukę į programą. Na ir dar pasakysiu, kad ombudsmenas prisideda prie pagrindinių žmogaus teisų saugojimo ir užtikrinimo. Į ombudsmeną kreipiasi specifinės piliečių kategorijos. Tai yra labiausiai pažeidžiami piliečiai tai yra su krize susiduriantis piliečiai. Please stand by. Ah, here we go. All right. J'espère que. <laughs> Donc, dans notre société, une attention. Taigi, kaip jau ir sakiau, mūsų visuomenėje yra tie atskirtieji asmenys. Uh, Tai yra atskirtieji, kurie neturi prieigos prie darbo, neturi tinkamo būsto, neturi teisės į e, tinkamą sveikatos apsaugą, tie, kurie neturi už ką susimokėti elektros, dujų sąskaitų, neturi už ką susimokėti sąskaitų už mokslą. Tačiau teisė į būstą, sveikatą yra pagrindinės teisės. You stand by once again. Okay. Okay for one minute or two <laughs> maximum. Je voudrais à nouveau citer Monsieur Bodis. Dar pacituosiu poną, poną Bodis, prancūzijos ombudsmeną. Krizė tik tai paaštrina konfliktus ir sunkioje situacijoje atsidūrusius žmonės stumia imtis maištavimo. Tačiau piliečių pažeidžiamumas susiduria ir su e, sistem, valstybinės sistemos brutualumu. Labai dažnai susidaro įspūdis, kad e, valstybinis aparatas yra abejingas, visuomenė yra abejinga tiems atskirtiesiems. Taigi ombudsmenas bando išspręsti kasdienės tokių piliečių problemas ir bandyti sudaryti humaniškesnius, žmogiškesnius santykius su e, valstybinėmis val, administravimo institucijomis ir taip sumažinti atskirti. Šiandien mūsų piliečiai vis labiau skursta ir dažnai neturi jiems išjungiama elektra, energijos teikimo paslaugos, e, jie yra vis labiau atskiriami. Na, o ombudsmenas e, klausosi tokių piliečių. Ombudsmenas yra piliečių žodžio nešėjas e, darbę su administracijomis. Ombudsmenas teikia rekomendacijas, reformų rekomendacijas administracijoms, valstybės administracijoms. štai dabar ombudsmenas yra kaip ir socialinė taika užtikrinantis asmuo, kuris veiksmingai prisideda prie pagrindinių žmogaus teisų e, laikymosi. Jacques Peltier, prancūzijos ombudsmenas, sakė, kad ombudsmeno darbo medalio dvi pusės yra tarpininkavimas ir atskirtis. Mes e, dabar susidurėme su ekonominė ir socialinė krize, beprecedentinė krize. Europoje yra daug abejonių. Abejonės atrodo apima ir piliečius. Taigi ombudsmenas yra demokratijos užtikrinimo institucija. Būtent tarpininkavimo požiūrių, tarp, tarpininkavimo tarp požiūrių e, dėka mes galime išspręsti problemų. Tačiau tai nereiškia, kad reikėtų užmigdyti piliečius. Ne, priešingai reikia skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą e, gerin, gero valdymo gerinime. Tai reiškia, kad piliečiai turi kontroliuoti savo administruojančias institucijas. Gerbiamos ponios ir ponai, norėjau parodyti, kad ombudsmenas savo kasdieninė veikla e, stengiasi tik tai e, gerinti mūsų visų gyvenimą. Sizifas e, galbūt vieną dieną bus išklausytas ir bus jo kančios nutrauktas, kaip kad sakė ponė Etao. Letao. Manau, kad kiekvienas atskirai ir visi kartu turime suvokti, kad neteisybė, skurdas, e, neteisybė, skurdo, bedarbystės ir kitų problemų nebegalime toleruoti. Ačiū. Mums buvo pasakyta, kad e, sistemoje, priešgaisrinėje sistemoje yra kažkoks vabzdys ir reikia tikėtis, kad netrukus pasibaigs šitie trikdžiai. Mums e, laikas mus spaudžia šios pirmosios diskusijos metu, dėl to iš karto pereikime prie kito mūsų kalbėtojo, pono Didie Kaluverts, tai yra e, piliečių judėjimo G1000 atstovas, prašau. Ačiū visai. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti Europos ombudsmeno tarnybai, e, kad suorganizavo šį renginį ir taip pat norėčiau padėkoti visiems už tai, kad e, prisijungiate prie manęs ir paklausysite mano pristatymo. Mano iniciatyva, ši iniciatyva, G1000 buvo piliečių iniciatyva, kuri buvo e, inicijuota maždaug prieš metus laiko čia, Briuselyje. E, tai buvo viena iš iniciatyvų, apie kurias mes girdėjome ir dar, manau, išgirsime e, kuri parodo ypatingą paprastų piliečių dalyvavimą, aktyvų dalyvavimą formuojant demokratiją. Ir tai, ką, ko mes pasiekėme, buvo tikrai e, nuostabu. Mes sutelkėme, subūrėme 704 atsitiktinai atrinktus paprastus Belgijos piliečius iš abiejų Belgijos kalbinių grupių. Ir e, jie e, diskutavo įvairiais socialiniais, ekonominiais, politiniais klausimais. Tai buvo piliečiai, kurie dažnai yra laikomi apolitiškais, nepasitikinčiais sistema. E, tačiau mes pamatėme, kad būtent šie piliečiai taip pat yra, e, e, buvo pasiryžę dieną kitą atsisakyti laisvo laiko ir prisidėti prie to viešojo reikalo, prie visuomeniai svarbių klausimų sprendimo. G1000 iniciatyva buvo tikrai labai sėkminga ir štai pateiksiu keletą skaičių. E, Mes į internete paskelbėme ilgą manifestą ir per e, dešimt dienų šį manifestą pasirašė dešimt tūkstančių piliečių ir per trijus mėnesius mes e, iš septynių savanorių grupelės, kurie susirinkdavo prie virtuvės stalo, išaugome į didžiulį judėjimą. E, kalbėtojas yra nutraukiamas. Mums reikia vis dėlto evakuotis ir tie, kas klausosi mūsų internetu, noriu dar kartą pranešti, kad mes turime išeiti. Aš tikiuosi, kad netrukus galėsime atnaujinti renginį.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 Um, so, like I said, uh, the G1000 was a big uh, citizens movement. We gathered uh, 10,000 supporters, 800 full-time volunteers, and in six months' time, we gathered 500,000 euros through crowdfunding. So, ordinary citizens. Per šešis mėnesius mes surinkome daugiau kaip 500 tūkstančių eurų e, vadinamojo crowdfunding e, priemonės e, būdu. Visi šie dalykai vyko pačiamis blogiausiamis sąlygomis. E, Mes ilgiau nei 500, 5, daugiau kaip 500, 500 dienų e, neturėjome valdžios, valdžios koalicijos, tai yra vyriausybės, valdžios koalicija negalėjo suformuoti vyriausybės. Ir e, vis dėlto net ir paties giliausio, e, pats, pats giliausias konfliktas gali vis dėlto būti išspręstas, tai buvo e, įrodyta tą e, vieną lapkričio dieną ir taip pat buvo. E, įrodyta, kad piliečiai gali įveikti tuos, e, tuo, tą gilų konfliktą, įveikti pačius didžiausius nesutarimus. Ir e, norėčiau pateikti pavyzdžių, ką, ką mūsų iniciatyva, ko mūsų iniciatyva pasiekė, ką jis siūlė. Tai buvo įvairios rekomendacijos, pavyzdžiui, įvesti finansinių pasandorių mokestį, sumažinti skurdą ir neligybę įvedant visuotinį bazinį pajamų lygį. Taip pat buvo pasiūlyta E, kurti, stiprinti žinių ekonomiką, e, sprendžiant įvairius ekonominius iššūkius. Tai buvo keletas rekomendacijų, kurios buvo e, pateiktos. Daugiau jūs galite sužinoti atsivertę mūsų tinklalapį. Taigi, pabaigdamas norėčiau paminėti, kad G1000 iniciatyva nebuvo vien tik tai mūsų vietos iniciatyva, jis susilaukė ir didelio atgarsio pasaulyje. Ir e, pavyzdžiui, e, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje e, piliečių iniciatyva Taip pat buvo, buvo imtas įvairių piliečių iniciatyvų siekiant spręsti įvairius ekonomikos, ekonominės krizės klausimus. Ir E, ši iniciatyva ir įvairios kitos iniciatyvos prisideda prie dalyvaujamosios demokratijos stiprinimo ir reikia pasakyti, jog e, tokia iniciatyva ar piliečių demokratija yra tikrai labai aktyvi, labai gyvybinga ir Europos piliečių metai yra tikrai puikus momentas, e, puikus momentas paskelbti Europos piliečių metus. Yra, e, Reikia pabrėžti, jog būtina įsiklausyti į piliečių nuomonę ir e, Europos institucijos turi gerai išklausyti mūsų piliečių, kad ES e, atsinaujintų iš apačios į viršų. Dėkoju. Dėkoju, dar liko šiek tiek laiko ir galime išklausyti jūsų pasisakymų. Jūs galite pateikti klausimus. Gundi, jūs Twitteryje labai aktyviai stebite šitą renginį, jūs esat prisijungę prie šio renginio iš karto. Pasakykite, kas jums rūpi Europos parlamentų informaciniai biurai yra prisijungę prie mūsų renginio ir pateikė įvairiausių klausimų, bendro pobūdžio klausimų ponė Duon ir kitiems. Pavyzdžiui, Europos parlamento biuras Portugalijoje sako, kad ar šita krizė negali pakirsti Europos pilietybės pamatų Buvo kalbama apie ES ir nacionalinę kompetenciją. Klausytojai, stebėtojai iš Latvijos pateikė klausimą apie tų kompetencijų ribas. Prahos informacinio biuro atstovai klausia, ką gali padaryti, kad, odbut, kad odbutsmantas galėtų sustiprinti piliečių uh, dalyvavimą. Ispanijos atstovai norėtų paklausti, kokį vaidmenį jūs vadinate įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvą. Taip pat buvo domimasi būsimais naujojo ombudsmano rinkimais, kurie vyks kitais, kit, artimiausiais mėnesiais ir klausia, kokios veiklos imsis naujasis ombudsmenas, kokie jam reikalavimai. Bet tu buvo sakoma, kad piliečiai iš tikrųjų negali nieko padėti, prisidėti, kadangi apie juos nieko nežinoma. Taigi, aš norėčiau paklausti ir e, esančių salėje Ar turėtumėte jūs kokios klausimų? Nu, Labą dieną. Aš esu iš Italijos, esu Mario Akardi. Buvau pilietinių teisų gynėjas prieš dešimt metų Sicilijoje, Kampobelio de Mazzaro, Trapanė provincijoje. Norėčiau padėkoti ombudsmenui už pakvietimą. Būtent to pakvietimo dėka aš dabar turiu vilčių, kad piliečių teisės ir toliau ginamos. Labai gerai, kad egzistuoja ombudsmenas. Nes 2008 metais, kai ombudsmenas atvyko į Palermą, aš viešai pasakiau, kad labai gaila, bet Italijoje, Sicilijoje piliečių teisės nėra ginamos. Tai dabar turėti galimybę turėti žmogų, kuris atveda piliečius už rankos tam, kad jam būtų suteiktas kažkur tai balsas, tokio žmogaus nėra Italijoje. Aš norėjau paprašyti ponios Durand, e, tam, kad ji pasakytų, ką daro parlamentas, ką darys ateityje Europos parlamentas. Tikiuosi, kad jie bus beje perinkti. Ką daro parlamentas, kad piliečiai neprarastų pasitikėjimo. Juk tas pasitikėjimas yra glaudžiai susijęs su politikais. Juk politikai padaro viską tam, kad nebeliktų to sginančios grandies. Tiesiog kas buvo padaryta, kad iki kitų rinkimų nebeliktų populizmo, ką jūs esate padaręs. Prašom, kitas klausimas. Aš esu Stelė Velyki, esu fizikė, informatikė, Europos pilietė. Norėčiau tik tai prisidėti prie pasveikinimo Europos ambucmeno biurui kiek aš bent jau žinau, per visą egzistavimo laikotarpį e, efektyvumas, veiksmingumas ir greitumas buvo išlaikytas visą laiką. Ir ši institucija yra vienintelė institucija turinti tiesioginį kontaktą su piliečiais. Norėčiau dabar užduoti klausimą kaip jūs dabar nu, pa, kreipsitės į graikų, e, Kipro e, ir ispanų piliečius, e, tam, kad e, jie dalyvautų rinkimuose. Kaip juos skatinsite tai ir kviesite dalyvauti rinkimuose? Ko gero, pirmiausia, reikėtų išaiškinti institucijų trejato klaidas, tos, tos trojkos klaidas. Tik tai taip, manau, galite juos įtikinti dalyvauti rinkimuose. Na ir kitas klausimas dabar. Ar ES sutartys krizės atveju nenumato kitų ekonominių sprendimų, uh, Ir jeigu ne, tai kodėl? Ar Europos piliečiai galėtų padaryti kažką tai šioje srityje? Ačiū, dar vieną klausimą dar išklausysime. Ponas Pires. David Price. So, uh, a site on the Aš esu demokratijos e, programos direktorius. Komisarė Reding kalbėjo ir sakė, kad komisija mano, jog piliečiai nepasinaudoja teisę būti išrinktais, tai reiškia, kad piliečiai negali patys iškelti savo kandidatūros rinkimų medu, o Žanamonas Monė, pradininkas, būtent ir manė, kad reikia suteikti tokią galimybę visiems piliečiams. Tačiau mes šiandien kalbame apie ekonomikos krizę, sako e, pirmininkaujantis renginio vedėjas. Tačiau ekonominė krizė yra susijusi su institucijų krizė. Norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, ar negalima grįžti prie teisės suteikimo piliečiams kandidatuoti į komisijos narius, kad, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijos atstovai ir iniciatyvų judėjimo atstovai galėtų būti kandidatais. Laiko liko nedaug. Pone Duron negali likti ilgiau šiame renginyje, todėl suteiksime žodį jai pirmajai. Ačiū, pabandysiu atsakyti į klausimus, sureaguoti į pastabas, e, gautas tiek iš salės, tiek iš e, kitų šalių. Kaip dabar e, išvengti tokios situacijos, kai neviltis gal, tiesiog kaip išvengti, kad neviltis e, neuž, neuž e, gesintų piliečių iniciatyvų, bei kaip yra dėl tos trojkos sprendimų. Na, pirmiausia, reikėtų pripažinti klaidas. Kandidatai, rinkimų kandidatai, galbūt ne komisijos rinkimų kandidatai, nes jie nerenkami. Taigi kandidatai turėtų pripažinti pirmiausia klaidas ar bent jau, kad jie neprisidėjo prie ekonominės situacijos gerinimo Pietų Europos šalise. Aš kaip ir jūs, ponė, jaudinosi dėl e, ne tik tai piliečių dalyvavimo rinkimuose, bet ir rinkimų rezultato. Piliečiai šiuo metu yra apleisti. Mūs, mums visiems bendra atsakomybė už tai tenka. Dabar Europa bendrai už tai yra kaltinama. Neaišku kas, bet Europa bendrai. Taigi mes pirmiausia turime tai išaiškinti. Tačiau išaiškinimo nepakanka. Išaiškinimas pasiremia, remiasi situacija, kai žmonės hierarkiškai aukščiau es ir kažką bando žemiau esantiems paaiškinti. O svarbiausia vis dėlto čia yra pripažinti klaidas ir išaiškinti klaidas. Na ir kaip jau ir sakiau, labai svarbu yra parodyti, jog viskas netaip yra paprasta. Reikia kovoti su nepasitikėjimu. Nes, e, ko gero, jeigu tai bus, tai iš vis nebus jokios e, politikos čia. Reikia pabandyti parodyti, kad mūsų pasirinkti metodai yra geri. Taigi, pirmiausia, reikia pripažinti tą pyktį, pripažinti e, klaidas ir taip pat reikėtų kalbėti ir apie kitas vertybės, ne vien tik tai ekonominės nes dabar krizė labai daug, daugelio žmonių gyvenimą pakeitė. Pirmininkas, ar jūs taip pat, kaip ir portugalai, bijote, kad krizė gali tiesiog Europos pilietiškumą užmušti, pakirsti? Kas yra Europos pilietybė, pilietiškumas? Uh, Tai pirmiausia teisė balsuoti, tam tikros e, Europos piliečių teisės, taip pat ir jausmas, pilietybės jausmas priklausomas Europai. Nepaisant to, kad Europa nėra atsakinga už krizę, ji tokia yra laikoma. Ir kai kuriems netgi reikėtų kvestionuoti pačią Europos Sąjungą, nes e, štai dabar radikalai pasisako už grįžimą prie nacionalinės politikos. Jie sako, kad viršvalstybinis lygmuo neveikia. O dabar kas dėl kompetencijų pasiskirstimo, tai taip, šiandien pasaulis yra valdomas skirtingais lygmenimis. Nebūtinai piliečiams yra e, būtina puikiai žinoti, kas už ką atsakingas. Tiesiog svarbiausia yra suvokti, kad skirtingi lygiai dirba tarpusavėje koordinuotai, uh, kad vietos, regionalinis, nacionalinis ir Europos lygmuo tarpusavė bendradarbiauja. Toks turi susidaryti įspūdis, nes šiuo metu taip nėra. Visi verčia e, kaltę vieni kitiems. Galbūt Alessandra galėtų atsakyti. Buvo klausimas e, dėl e, piliečių iniciatyvos ir ombudsmeno ryšio sąsajos. Ar galėtumėt paaiškinti, kaip mobilizuotumėte tokią iniciatyvą, ar, ar pajungtumėte, ar, ar kažkaip įtrauktumėte į tą reikalą ir ombudsmeną. Mes iš tiesų taip ir darėme, mes dirbome draugė su e, ombudsmenu, kad piliečių samoningumas būtų e, didinamas, kad um, piliečiai žinotų, apie ką kalba. Ir, aišku, nebuvo tiesioginio ryšio su ombudsmenu, bet mes bendradarbiavome su Europos parlamentu ir e, turėjome, e, buvome susitikę su Europos parlamento 15 narių ir taip pat ir palaikėme ryšį su Europos komisija, kad e, institucijos žinotų, kad mes egzistuojame, kad mes esame, mes taip pat e, labai aktyviai reiškiame socialiniuose tinkluose, Facebook, Twitter'yje. Žinoma, vien šito nepakanka Mm, tačiau mes dirbame ir mm, kitais lygmenimis, pažiūrėjau, asmeniškai palaikome ryšius su e, įvairiais žmonėmis, kad e, jie suvoktų viso šio proceso reikšmingumą. Ir kaip sakė ponia Goodman, dėl to ar piliečiai neturi galimybės daryti įtakos e, priimamiems sprendimams būtent dėl informacijos tokos. Taip, tai yra irgi E, iš dalies problema. E, labai dažnai e, dėl tos atsakomybės pasiskirstimo piliečiai dažnai tiesiog nežino, kas, ką jie gali daryti, kokių veiksmų gali imtis. Dėl to reikia kaupti informaciją, reikia tą informaciją teikti piliečiams, kad jie žinotų savo galimybės galimybės daryti įtaką ES institucijų primamiems teisės aktams. Uh, maybe quickly from DGA. Didie. Atrodo, kad klausimai buvo susiję su tuo, iš kur atsiranda ombudsmenas, kaip atsiranda judėjimai, kaip atsiranda iniciatyvos ir apskritai kaip yra susijęmi visi šie dalykai. Belgijos politinė sistema yra E, ypatinga ir todėl ta. E, kas, um, to, to break through the deadlock. Ta pradinė iniciatyva yra labai svarbi ir todėl ji padėjo įveikti tą sąstingį formuojant vyriausybę. Aš norėčiau galbūt gal optimiškiau pažvelgti situaciją. Pavyzdžiui, Airija pasaraisiais metais e, išvengė ypatingos ekonominės ir finansinės krizės. Ir būtent ten yra ruošiami, ruošiamas referendumas siekiant aptarti pačius svarbiausius visuomeniai klausimus. Nors šita visuomenė kiek anksčiau patyrė labai sudėtingą ekonominę ir finansinę krizę, vis dėlto ten įmanoma uh, suvienyti piliečius. Tas pats pasakytina ir apie Belgiją. Čia mūsų šalyje buvo kilusi labai gili politinė krizė. Tačiau vis dėlto ta piliečių iniciatyva padėjo politikams parodyti, kad tie skirtumai tarp jų požiūrių nėra tokie dideli. Taigi pačiame iš esmiausiame lygmenyje labai svarbu parodyti, kad mes nesame priklausomi nuo politikų, politinių e, partijų, kad mes esame priklausomi tik tai nuo finansavimo, bet nebūtinai viskam reikia formalių struktūrų. Norėčiau tik tai papildyti, aš sutinku su tuo. Kartais e, krizių dėka piliečiai ima ieškoti alternatyvių sprendimų. Tik tai aš dabar šiek tiek apie kitą etapą norėčiau pakalbėti, nes kas kartą tas procesas grįžta vėl į politikų rankas, taigi toksai e, grįžtamasis e, procesas vyksta. Aš be jokios abejonės labai entuziastiškai ir palankiai žiūriu į šią kampaniją, tik tai e, tiesiog tas dalyva, ta dalyvavimo dinamika turi būti tokia, kad e, jie atrastų atsako ir politinėme lygmenyje. Kitu atveju, ko gero, e, piliečiai nusivils. Ir taigi dabar reikia rasti ryšį tarp e, nacionalinio lygmens ir Europos lygmens. E, štai pavyzdžiui, Belgijoje tas, ta G1000 iniciatyva nebuvo palankiai sutikta. Daug kas sakė, kad tai yra tik tai tuščios kalbos, kad prie nieko tai neprives. Ir tai nieko bendro neturėjo su vyriausybės sudarimu. Atsiprašau, aš norėjau paklausti prieš ponį Duran išvykstant, tiksliau pridurti, kai ką norėčiau. Gal galėtumėte prisistatyti? Esu Kristina Lambrecht. Belgijai atstovauju Europos piliečių iniciatyvoje dėl minimalių pajamų. Pane Duran yra teisi, politikai ir piliečiai turi palaikyti ryšius kontaktuoti, taip sakant. Aš dabar naudojusi tą priemonę, kuri mums suteikia Europa. Tai yra Europos piliečių iniciatyva. Tiesiog tik tai bėda yra ta, kad aš kaip paprasta pilietė e, negaliu taip paprastai susisiekti su politikais. Dažnai jie tiesiog man uždaro duris, jie turi įdomesnių ir svarbesnių reikalų. Taigi e, mes kiekvieną dieną kovojame už tai, kad e, surinktume pakankamai piliečių palaikančių iniciatyvą. Tikiuosi, kad ponia Diuramo mūsų išklausys. Mes tiesiog e, tikimės, kad e, vieną dieną politikai e, atsikimš, taip sakant, ausis ir išgirs mūsų balsą. Taip, aš tam pritariu. Pirmiausia, noriu palinkėti Jums sėkmės Jūsų veikloje. Bet taip pat dar pasakysiu, kad mes su Margaret iš peticijų komiteto tikrai labai E, dėmesingai žiūrime į šias iniciatyvas. Na, Europos komisija gali atsisakyti priimti iniciatyvas, bet tokiu atveju e, turi būti paaiškintos to priežastis ir turi vykti diskusijos vėliau. Taigi, jeigu per duris, pavyzdžiui, komisijos duris nepavyks praeiti, tai galbūt pavyks per parlamento langus vėliau praeiti tos piliečių iniciatyvos neturi kažkur tai pasimesti vien tik tai dėl to, kad komisija atsisako jas priimti. Taigi, duris yra atviros, tik tai reikia šiek tiek jas pastumti stipriau. E, dabar pereisime prie kitos diskusijos dalies. Dėkoju mūsų kalbėtojams Alessandrai Mirabilė, Markui Berton, e, Didier Kaluarts. Dėkoju visiems dalyvavusiems. Prašyčiau dabar uh, paploti mūsų pirmos dalies dalyviams. Na, dabar antroji mūsų diskusijos dalis. Šioje diskusijoje dalyvaus komisaras Šefkovič, Europos komisijos vicepirmininkas ir atsakingas už tarp institucinius santykius ir valdymą. Mes neskelbsime pertraukėlės, kadangi praradome daug laiko, išeidami ir grįžtami į salę. Iš karto žodis komisarui. Ačiū, gerbiamas Prons gerbiamas Nikifos Diamandūros, parlamento nariai, ponius ir ponai. Aš taip pat norėčiau padėkoti Europos ombudsmeną už tai, kad jis pasiūlė šitą renginį, kad pakvietė jame dalyvauti. Taip pat norėčiau jam padėkoti už, pastangas, už jo pastangas ir jo tarnybos pastangas rodant, kad jo tarnyba gali pasiekti piliečius ir kad jie galėtų jaustis, jog yra institucija, kuri atsižvelgia į jų problemas ir siekia jas išspręsti. Taigi norėčiau padėkau, padėkoti tarnybai už labai aišku darbą E, angažuotą darbą, ypač ginant piliečių interesus, kaip yra, kad tai buvo būtina. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentui, kad jisai suteikė galimybę būtent organizuoti šį renginį parlamento pastate. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kai mes kalbame apie Europos piliečių iniciatyvą, visada galime pasikliauti Europos parlamento nariais. Ypatingai norėčiau pabrėžti puikį, puikų bendradarbiavimą su peticijų komitetu, kuris, galvojant apie pastarųjų metų įvykius, pastarųjų metų uh, sustiprėjusių ryšius su piliečiais, padėjo užsitikrinti daugiau pasitikėjimo. Ir taip pat, net negalėčiau pamiršti Europos komisijos, kuri kart kuri kartu su peticijų komitetu nu, nusprendžia, kuri peticija yra svarstytina, kuri ne. Taigi visiems dėkoju, kas prisidėjo prie šio renginio suorganizavimo. Galbūt reikėtų aptarti naują priemonę, tai yra kaip 500 tūkstančių ES gyventojų gali pareikšti, kad jie nori būti labiau susijęti su ES institucijomis. Komisarė Reding, Reding savo pasisakymę aiškiai pasakė, kas yra tos iniciatyvos esmė, o aš norėčiau pakalbėti apie 2013 metus, apie tai, kaip ES institucijas siekia apibendrinti tą Europos piliečių išmintį ir kaip e, ketina dirbti toliau siekdama užtikrinti kuo geresnę sąveiką su piliečiamčiais. Šie metai yra piliečių iniciatyvos metai. Jie pirmą kartą vadovaujasi, naudojasi šitą galimybę ir dabar mes galime pažiūrėti, kaip šita iniciatyva įveiks pirmąjį savo ciklą. Mes labai rimtai e, vertinome šią iniciatyvą, kadangi ji yra tik pirmasis demokratinio bendradarbiavimo su piliečiais mėginimas. Ir mes, kaip sakiau, labai rimtai vertiname šitą mm, iniciatyvą. Ja e, paskelbėme praėjusiais metais ir 25 e, mm, paklausimus jau gavome įregistruoti konkrečias iniciatyvas ir e, dabar jau yra renkami parašai, kurių reikia vieno milijono, kad iniciatyva būtų įregistruota. Septintose valstybėse narėse yra parodyta tokia iniciatyva, yra tikrinami e, parašai, taip pat vyksta klausimai parlamentuose ir siekiama e, e, apsispręsti, ar neturėtų šitą iniciatyvą tapti ES teisino dalimi dabar jau yra pribrendusi iniciatyva, yra surinkta daugiau negu milijonas e, parašų ir dabar yra tikrinama tik tai, ar buvo laikomas visų tos iniciatyvos e, įforminimo reikalavimų. Žinoma, jūs žinote ir aš neslėpsiu, kad buvo pradžioje tam tikrų problemų, kurios yra užfiksuotos. Problemos yra susijusios su tuo, kad parašai buvo renkami e, internetu, taip pat e, buvo problemų siekiant tos parašus patikrinti, tačiau kita vertus, kai yra pradėma tokia plataus masto iniciatyva, visada galima tikėtis tam tikros improvizacijos ir susidurime su autentiškumo problemumus. Ką mes komisijoje pasiūlėme, kad, šit, kad kuo lankščiau būtų naudojama programinė įranga ir kad visos sistemos būtų e, sertifikuotos tarnyboje Luksemburgė. Reikėtų pasidžiaugti, kad mes sėkmingai įdėgėme e, patikrinimo procedūras, kol kas e, pavyzdinės programas įgyvendinome, pavyzdžiui, Vokietijos pavyzdys rodo, kad jeigu administruojama, valdoma teisingai, tai tos sistemos gali būti naudingos ir tie Vokietijos ir Luksemburgo pavyzdžiai galėtų būti sektiniai ir kitoms valstybėms. Taip pat svarbu pasakyti, kad piliečių iniciatyva leido pradėti tikras europinės piliečių diskusijas. Socialinės žiniasklaidos priemonės vaidino ypatingą vaidmenį šiame dialoge, kadangi leido bendrauti nepaisant valstybių sienų ir leido suformuluoti mintis, idėjas, pasiūlymus. Aš manau, kad kalbant apie ateitį, reikėtų žengti labai svarbų žingsnį, tai yra kurti plačią Europos demokratijos platformą. Šiuo metu mes turime įvairiausias informacinės technologijas ir tie visi dalykai atkris, kai bus sukurta e, e tinkama platformą, kai buvo, e, bus išduotos tapatybės kortelės, tada bus galima naudotis ne tik tai asmenybės e, tapatybės korteles naudoti su mikroschema, bet šitos programos galės būti naudojamos ir rinkimų kampanijų metu, kaip tai buvo padaryta Estijoje. Taigi pilietis galės vienu mygtukos pūstelėjimu susisieti su institucijomis ir institucijos galės pasiekti pilietį. Ir tai bus labai geras būdas užtikrinti daugiau demokratijos. Kai kalbame apie Europos integracijos gilinimą, ne tik tai ekonomikos srityje, reikėtų pasakyti, kad komisija turėtų pareikšti rekomendacijas ne tik tai dėl uh, biudžeto, bet ir galbūt galės konsultuoti, pateikti siūlymus ir dėl vaikų uh, lavinimo ir ugdymo. Taigi demokratijos plėtros procesuose yra pakankamai daug galimybių uh, įtraukti į diskusijas piliečius ir bendradarbiauti ne tik tai politiniu lygmeniu, siekiant stiprinti šiomis diskusijos demokratinius procesus, mes pageidautume, kad jaunoji karta galėtų naudotis dalyvaujančios demokratijos priemonėmis ateityje kuo labiau. Be to, piliečių iniciatyvos dėka piliečiai galėjo išreikšti savo viltis, savo požiūrius į tam tikrus konkrečius klausimus ir leido juos tiksliau įtraukti į europinę darbo tvarkę. Šitos iniciatyvos įsibėgėja ir reikėtų paminėti Fraternité 2020 ir kitas panašias iniciatyvas, kurios turi būti e, e, galutinai įformintos, kadangi dar reikia surinkti pakankamai, pakankamą kiekį parašų, taip pat užtikrinti atitinkamą geografinę pusiausvyrą ir tik tuomet tos iniciatyvos galės būti patvirtinamos, pavirtintos ir e, pradėtos įgyvendinti jau antrajame etape. Kalbant apie kitas iniciatyvas, reikėtų pasakyti, kad juose išreiškiamas piliečių lūkestis naudoti sąjungos teikiamais e, privalumais. Dėl įvairių priežasčių piliečiai buvo e, nustumti į šalį nuo diskusijos apie ES e, ateitį, kadangi Europa yra ta erdvė, kurioje piliečiai gyvena, kurioje keliauja ir būtent jiems reikia suteikti daugiau galimybės išsakyti savo nuomonę. Kita vertas, tus Visiems rūpi gyventi visuomenėje, kur vyrauja socialinis teisingumas. Dabartinėse jau pateiktose iniciatyvose atsispindi patys įvairiausi klausimai ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai įgyvendinsime tą pirmąjį iniciatyvų ciklą. Tačiau, žinoma, iniciatyvų autoriai dar turi nuveikti pakankamai darbu reikia atitinkame reglamente užpildyti atsiradusias spragas. Tikiuosi, kad naujosios technologijos leis padaryti šitą sistemą priimtinesnę vartotojui ir tikiuosi, kad ateities iniciatyvos ir peržiūros procesas dar labiau mus priartins prie piliečių ir galėsime ateityje su jais dar uh, glaudžiau bendradarbiauti, kadangi jeigu piliečiai iš tikrųjų nori ką nors svarbaus pasakyti ir jeigu jie tiki tą piliečių iniciatyvą, tai mūsų uždavinys padaryti ją kuo prieinamesnę, kuo draugiškesnę vartotojui ir tai užtikrins glaudesnius kontaktus tarp ES institucijų ir piliečių. Ačiū komisarui Šefkovičiui. Dabar jums pristatysiu kitus mūsų prelegentus, kadangi komanda pasikeitė. Pirmiausia, man iš dešinės, e, e, atsiprašau, komisarui iš dešinės yra ponas Kiočia. Ir e, kai, tai jisai mums papasakos, kaip ombudsmenas gali padėti, kai susidurėme su situacija, kuomet e, yra nepakankamai ištikrinamas vaistų vartojimo e, skaidrumas. Tai yra labai įdomus atvejis, e, kurį jis pristatys. Ir man iš kairės yra ponas Nolvak. Jis yra iš Estijos, yra Estijos gamtos fondo atstovas, įkūrė įvairias informacinių technologijų įmonės ir jis yra vienas iš pagrindinių organizatorių kom, kampanijos, akcijos, pavadinimu Let's Do It, darom. Tai yra labai plataus masto akcija, mobilizuojanti jaunus žmonės visoje Europoje, e, kurie prisideda prie aplinkos švarinimo. Ir trečioji mūsų prilegentė yra Anemarija Perė, yra e, iniciatyvos, piliečių iniciatyvos e, organizatorė E, tai yra iniciatyva, kuri skirta visai Europai, apimanti visą Europą, vadinasi Teisė į vandenį. Taip pat ji yra Europos e, e, viešojo sektoriaus profesinių sąjungų sąjungos pirmininkė. Taigi Išklausykime mūsų prelegentų ir aš tikiuosi, kad išgirsime klausimų ne tik iš salės, bet ir iš visos Europos per informacinės e, priemonės, kadangi, kaip žinote, e, šis renginys yra transliuojamas internetu ir taip pat per Twitterį. Dar kartą pakartosiu adresą EILGOIC2013EO. E Gunnar iš Europos ombudsmeno tarnybos atstovė e, kaip tik gauna tuos e, Twitterio įrašus ir e, jinai galės juos pristatyti. Dabar pirmiausia, ponė Anemarija Perei. Ačiū, ponė Barnsai. Taip pat dėkoju ir ponui Diamanduros, Europos ombudsmenui, už pakvietimą. Uh, Taip pat norėčiau pasisveikinti su visais čia sėdinčiais salėje, bei su visais tais, kurie mūsų e, klausosi arba žiūri internetu. Taip pat norėčiau padėkoti šios piliečių iniciatyvos e, pagrindiniam darbuotojui Jerry Vandenbergui, mūsų e, organizacijoje, nes būtent šis žmogus ant savo pečių neša Europos piliečių iniciatyvą. Ačiū taipogi komisarui Šefkovičiui už pasisakymą dėl Europos piliečių iniciatyvų, kaip kad jūs ir sakėte, bei kad, kaip kad ponas Chris Burns priminė, mes labai džiaugiamės kad mūsų dabar jau daugiau nei milijonas, e, milijonas 370 tūkstančių beveik jau dar liko tik tai e, suvienodinti mūsų pajėgas maždaug visose šalise. Mes e, Europos viešųjų paslaugų profsąjungoje kartu su kitomis organizacijomis ir NVO ėmėmės dviejopos iniciatyvos. Pasauliniu lygiu pirmiausia ėmėmės iniciatyvos, e, jungtinių tautų lygių, nes tai yra tarptautiniai vandens metai, bei taip pat ėmėmės ir ES lygių iniciatyvos, nes šie metai yra Europos piliečių metai. Kas dėl vandens, tai dėlėtų štai ką priminti. 2000 metais buvo vandens direktyva patvirtinta, joje yra nurodyta, kad vanduo nėra e, kažkokia tai komercinė prekybinė paslauga ar prekė. Kaip kad e, kitas mūsų tas, kiti tie mūsų bendri turimi žmonijos turtai. 2010 metais buvo jungtinių tautų e, dokumentas išleistas, kuriame sakoma, kad teisė į vandenį yra pagrindinė žmogaus teisė. Būtent e, šiomis nuostatomis mes parėmėme savo kampaniją, tai yra teisė į vandenį. Taip pat pasirėmėme ir Lisabonos sutartimi Per Europos piliečių iniciatyvą mes norime pasiekti, kad komisija imtų renkti vandens teisės aktus, e, kurie būtų paremti principu, pagal kurį vanduo yra teisė, o ne prekė. Taigi dar kartą noriu padėkoti ponui Diamanduros Mes per šią piliečių iniciatyvą norime, kad jūs kaip piliečiai, kaip įmanoma aktyviau dalyvautumėte. Na, o po trumpos PowerPoint'o prezentacijos norėčiau jums, e, norėčiau jūs pakviesti prisidėti prie šios piliečių iniciatyvos. Dabar paprašysiu technikų e, padėti man paleisti tą e, video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 Voilà, je vais demander également de, de faire euh, démarrer le. Paprašiau taip pat, kad PowerPoint prezentacija būtų e, dabar parodyta. Trumpai apžvelkime tai, kas buvo padaryta. Taigi, vanduo yra žmogaus teisė, žmogus turi teisę į vandenį. Štai čia sakoma, kad reikia vandens visiems. Pašnekovas atsako, kad taip visiškai sutinku. E, Tik tai kam sąskaitą išrašyti. Taigi matome dabar tą dvigubą požiūrį. Teisė pirmiausia, vanduo į teisę, kaip padaryti tą teisę visuotinę, prigimtinę. Na, o kita vertus taip pat turime ir konkurencijos, rinkos taisyklės. Na, o mes nenorime liberalizavimo, nes mūsų manimų vanduo yra E, viešas turtas, e, turi būti, ir jis turi būti prieinamas visiems. Dabar ko mes prašome? E, vandens tiekimas ir vandens valymas neturi paklusti rinkos ir konkurencijos taisyklėms. Mes pagidavome, kad Europos komisija parengtų teisės aktą, reglamentuojantį ir užtikrinantį prieiga prie vandens ir prie švaraus vandens visose 27 valstybėse narėse. Taigi, Dabar kaip e, tas e, Tobin mokestis, e, mes norėtume, finansinių transakcijų mokestis, mes norėtume, kad ši iniciatyva taipogi taptų realiu dalyku, tai yra, kad visame pasaulyje su jauktinių tautų pagalba visi turėtų prieigą prie vandens ir prie vandens valymo, švaraus vandens. Jau dabar turime 1 365 tūkstančius parašų Mes e, dabar, dabar norėčiau kreiptis tiesiai gal į komisiją. Mes pageidaujame, kad e, komisija pakeistų savo požiūrį. Šiuo metu yra laikomasi rinkos, rinka ir konkurencija paremto požiūrio. Mes norėtume, kad tai taptų viešąją paslaugą. Reikėtų labiau galvoti apie teisės galbūt apie piliečių teisės. Kas svarbiausia, tai yra suteikti žmonėms, e, įgalinti žmonės veikti. Juk e, vandens problema yra pagrindinių žmogaus teisų problema. Galbūt e, visko dabar neskaitysiu iš skaidrių. Norėčiau tik tai priminti, kaip dabar yra su ta prieiga visiems ir pagrindinė teisė. Štai praėjusį mėnesį Prancūzijos vandens valymo ir skirstimo bendrovėje, Veolijoje, e, vienas e, darbuotojas buvo išvarytas iš darbo, todėl kad jis atsisakė atjungti vandenį skurstančiai šeimai. Taigi dabar ta įmonė, didelė tartautinė įmonė, Veolija, atleido darbuotoją tą, todėl kad e, tiesiog tie skurstantys žmonės nemokėjo sąskaitų, o konkretus darbuotojas nenorėjo atjungti vandens. Taigi matome dabar iš tos situacijos, kad vandens skirstimas yra tiesiog priekybinė paslauga, tai vanduo yra prekė. Neslė netgi generalinis direktorius sakė, pasakė, kad jeigu jau turėtume privatizuoti vandenį, tai aš tam nesipriešinčiau. Prancūzijoje mes šiek tiek e, dvilypiškai, dvigubą požiūrį visada turime. Aš pati esu prancūzė, esu Europos piliečių iniciatyvos e, viena iš iniciatorių ir aš žinau, kad mūsų šalyje yra GDF Suez ir Veolija, dvi didelės įmonės, lyderės vandens skirstimo ir valymo srityje. Tačiau Prancūzijoje ir kitur mes turime labai tvirtą e, savivaldybės tarybų paramą ir Europos išrinktų asmenų paramą. Mes dirbome su kitomis organizacijomis, čia jas matote tas, visas išvardintas. E, įkūrėme piliečių komitetą, 33 nariai iš viso jame esame. Po to E, suformavome kampanijų komandas e, visose šalise, kuriuose veikiame ir ta kampanija daugmaž puikiai pavyko. Taip pat turime ir ambasadorius mūsų programos. E, kiekvienoje šalyje tie ambasadoriai yra viešai žinomi žmonės. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje vienas humoristas tiesiog e, tikrą uraganą sukėlė e, vandens rytyje, nes jis e, labai savotiškai savaip parėmė mus ir dabar vien tik tai Vokietijoje beveik milijoną parašų surinkome. Taigi, kaip kad sakė Obama, taip mes galime, jas yes, vykiam. Dabar mums reikia surasti pusiausvyrą tarp kitų, su kitomis valstybėmis. Tai yra, štai pavyzdžiui, Prancūzijoje tik tai 11 tūkstančių e, parašų turime, turėtų, pen, turėtume gauti 55 tūkstančius parašų Prancūzijoje pagal gyventojų kiekį, bent jau proporcingai. Taigi siūlau dabar jums prisijungti prie Right to Water e, interneto svetainės ir pasirašyti mūsų iniciatyvą, prie mūsų iniciatyvos. Ačiū. Ačiū Anne-Marie Perret. Tai yra Europos piliečių iniciatyvos aspektas. Peticijų aspektas. O dabar e, Pažvelkime į kitą e, piliečiams svarbę sritį, kurioje taip pat yra iškelta svarbi iniciatyva. Tai yra e, Šiaurės Konkrein centro vadovas, kuris taip pat 2002 metais buvo ombudsmenas ir jisai pabrėžia, jog Europos e, e, farmacijos įmonės dažnai nuslepia e, vaistų tyrimų rezultatus, dėl ko yra dažnai mirštama. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šią diskusiją. Labai dažnai mes nežinome, kaip vaistus vartoti saugiai. Europoje ir jungtinėse valstijose mirtingumas nuo vaistų yra trečia, mirties priežastis yra trečioje vietoje po e, širdies lygų ir vėžio keliamų mirčių. Ir labai dažnai taip yra dėl to, kad farmacijos pramonė slepia žalą, gamina, jos gaminamų vaistų žalą. Ir tik tai maždaug pusė E, visų vaistų tyrimų yra skelbiama ir tai, kas yra skelbiama, dažnai yra klaidinanti informacija. E, pavyzdžiui, 2007 e, metais mūsų centras pateikė prašymą gauti klinikinių tyrimų um, ataskaitas ir atitinkamus protokolus skirtus dviem konkretiems medikamentams. Uh, E, pateikėme prašymą Europos medic... E, med... E, vaistų agentūrai, tačiau šios organizacijos vadovas Tomas Lundgren atsisakė mums suteikti tokią informaciją, pagrysdamas tuo, kad nėra nus... konstatuojama komercinių E, jo, e, argumentuodamas tuo, jog e, vienas iš argumentų yra komercinių interesų apsauga, taip pat yra tai, jog nepakankamai didelis viešasis interesas, taip, kitaip tariant, susidomėjimas tais duomenimis. Ir taip pat administracinė našta pernelyg didelė ir panašiai. Taigi mes atmetėme šios argumentus ir taip pat ir ombudsmenas su mumis sutiko ir jisai, patei, jisai ištyrė atitinkamas ataskaitas ir protokolus, e, kurio, e, kurios pateikė EMA. Tačiau EMA nekreipė dėmesį į mūsų argumentus ir ombudsmeno argumentus ir tik tai e, 2010 metais EMA pakeitė savo poziciją ir mums suteikė tos dokumentus. Tomas Lundgren agentūra, agentūros vadovo postą paliko po keleto mėnesių ir iš karto po to pradėjo dirbti e, farmacijos pramonės e, įmonių konsultantų. O tokiu būdu pažeisdamas EMOS e, politikos principus, kad negalima dirbus šioje agentūroje, po to dirbti e, dviejus metus farmacijos e, srityje. Naujasis EMAS direktorius Gydo Rasi visiškai kitaip ėmė žiūrėti į tą skaidrumo klausimą ir nuo 2014 metų, 14 e, metų atsiprašau, sausio mėnesio EMA ketina pateikti visuomeniai visą informaciją apie klinikinius tyrimus ir tai yra tikrai e, gerai, tačiau um, Tačiau dvi e, farmacijos įmonės jau yra pateik, e, EMA padavusios į Europos teisingumo teismą, apskundusios teisingumo teismui, kad e, stengdamosi užkirsti kelią jų informacijos pateikimui. Ir jeigu joms pavyks, jos apgins savo reikalavimus, tuomet ir toliau bus žudomi masiškai mūsų pacientai. Uh, Europos komisijos pasiūlytas e, klinikinių tyrimų direktyvos e, pasiūlyta peržiūra mm, e, nurodo, jog rezultat, reikia pateikti tyrimų rezultatų santrauką atlikus vaistų bandymus. Tačiau to neužtenka, tokios santraukos labai dažnai yra klaidinančios. Mums reikia gauti pilną informaciją apie bandymų rezultatus. Ir jeigu mums pavyks sumažinti tokias sukčiavimo rizika tuomet e, mums e, pavyks išvengti dvigubų standartų taikymo ES. Ir aišku, e, kita vertus ir pačios farmacijos įmonės išvengs klaidų, pasikartojimo klaidų, kurias galbūt yra padariusios jų konkurentės. Taigi mes matome, kad dažnai mūsų prioritetai sveikatos apsaugos rytyje yra ne, ne tie, mes daugiau um, daugiau e, dėmesio, daugiau dėmesio skiriama būtent finansiniai, komerciniai sėkmiai. Taigi tos, tos prioritetus reikia dėlioti kitaip. Ir dėl komercinių ar karjeros sumetimų e, svarbus duomenys yra nuslepiami Ir būtent dėl to neįmanoma priimti racionalių sprendimų, nei, nei gydytojai, nei pacientai negali priimti tokių sprendimų, bet tos e, visuomenė, kurioje yra tik tai laikomasi vienos tiesos, nėra, e, e, nėra saugi visuomenė. Mokslas turi e, būti grindžiamas E, racionaliais, objektyviais duomenimis ir reikia užkirsti kelią tokių e, duomenų manipuliavimui. Todėl kreipiuosi, kad kitą mėnesį, kai bus e, paskelbti klinikinių tyrimų direktyvos paskeltas projektas, Raginu visus balsuoti už pilną tyrimo ataskaitų pateikimą ir taip pat neapdorotų duomenų, e, pil, e, išsamių duomenų pateikimą, kitaip mes negalime susitaikyti su e, tokiu duomenų slėpimu, taip kaip ir kai giname savo teisės į vandenį. Mes turime ginti ir savo teisės į, tinkamus, į duomenis, tinkamus duomenis, skaidrius duomenis apie mūsų vartojimus vaistus. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksime žodį Rainer Nulvak, kuris prieš keletą mėnesių paskelbė, kad jisai organizuoja pasaulinę valymo e, kampaniją. Kas... Thank you. Dėkuoju. Aš esu kilęs iš nedėlės Estijos salos. Ir matydamas tiek daug dalyvių Twitteryje, norėčiau paprašyti jūsų pagalbos. Tiesiog paremkinime tuos, kurie imasi iniciatyvos ir taip pat e, paplokime jiems, kurie ką nors daro. Žinoma, jūs kalbėjote apie tai, kad ilgos kalbos yra nuobodžios. Aš nesakysiu ilgios kalbos. Aš pakalbėsiu apie nedėlę svajonę, kuri buvo užvaldžiusi mus Estijoje. Sovietų laikais buvo siekiama tiesiog nuskurdinti kaimą. Dėl to aš ir mano draugai buvome labai nusivylę ir netgi pikti. It, um... Tiesiog į kaimą buvo vežamos šiukšlės. Tuoj parodysime jums vaizdo medžiagą, kuriuose pamatysite, kas mums rūpi ir ką mes ketiname nuveikti.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

The first step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. see ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja, ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval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 kalbėjusi su vienais ir su kitais, kurie klausė, kaip galima įtraukti piliečius. Man sudominti e, piliečius reiškia tą patį, kaip išmokyti beždžionę šokinėti. Ko gero reikėtų klausimą kitaip formuluoti kaip atkreipti politikų dėmesį į konkrečius dalykus. Mes tik turime politikus pamokyti, o ne versti, ko nors suprasti piliečius. Čia nereikia ploti, nes tai yra ne visiškai geras dalykas. Tiesiog reikėtų nukreipti politikų dėmesį į tas rytis, kurios visiems atsibodo, kur reikalingi veiksmai. O jeigu mes to nepadarysime, situacija ir to, toliau liks tokia negera. Aš manau, kad reikia veikti iš vien ir būtent taip, veikdami iš vien, mes su džiaugsmu išsprendėme, išsprendėme problemą. Aš pats galiu pripažinti, kad man ne, nepatinka e, švarintis, valyti, bet man labai patinka švara. Praėjusiais metais šitoje švarinimosi kampanijoje dalyvavo 96 valstybės, pasirodo visose valstybėse ta pati problema iškyla. Tačiau atrodo, kad nieko neišspręsime rinkdami um, abi atlikas savo teritorijose. Mes turėtume tiesiog pirmiausia išvalyti savo smegenis. Ką galime pasakyti apie tas mūsų e, žemiausias pakopos struktūras? Tai reikėtų pasakyti, kad čia glūdi mūsų šaknys. Valst... Didžiulės įmonės tiesiog jos e, daugina vartojimo mašinas, tiesimo, ties, tiesiog e, nemastančius, nemastančias galvas. Šita administracinė hierarchija nedaug ką gali mums padėti. Mes patys galime būti spartesni, greitesni ir būtent dėl to reikėtų pasakyti, kad rinkimai yra atgyvenęs, balsavimas atgyvenęs dalykas, tiesiog kilęs iš XIX amžiaus. Jūs negalite pasakyti, kaip reikia būti aktyviam, kaip veikti. Tiesiog piliečiai patys ims iniciatyvos, jeigu pamatys tos iniciatyvos tikslą ir svarbą. Praėjusiais metais Kosove buvo vykdoma panaši švarinimosi kampanija. Tai buvo pirmasis uh, nacionalinio mąstymo įvykis, kai 35 tūkstančiai gyventojų išėjo į, į, į gatves, į, į, į, į teritorijas ir tiesiog nežiūrint savo religinės e, priklausomybės, jie valė, tvarkė savo šalį. Tiesiog reikėtų ne tik pasakyti, kad mes esame panašus, bet būtina pripažinti, kad ir mes visi siekiame to tikrumo, to švarumo, kurio pasigendame iš politikų. Aš manyčiau, kad tik tai tikintis tikint, kuo nors galima daug ko pasiekti. Aš, kai galvoju apie švarų pasaulį, tiesiog negaliu nustykti vietoje. Ir Vokietija, Švedija ar kita valstybė turėtų švarintis, kad tuos nuotekos ne, nepatektų į kitą valstybę. Prieš tūkstančius metų buvo maudomasi, buvo upėse, buvo geriamas jų vanduo. Kodėl mes negalime grįžti prie tokios pat situacijos dabar? Mes e, galvojame apie naujas darbo vietas, tačiau jų yra pakankamai. Mes turime grįžti prie minčių apie savo tapatybę, kai gyvenome tiesiog tvarkingoje aplinkoje mes turėtume apsišvarinti patys ir aplink save. Tai svarbiausi dalykai. Aš nemėgstu ilgai kalbėti, todėl ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū, Rainerė, tai buvo labai konkretu. Ir iš, ir iš tiesų yra puiku, kai galima uh, svajonės susijęti su konkrečiais veiksmais. E, manau, kad bus klausimų iš auditorijos. Tačiau pirmiausia, naikime prie Twitterio. Iš tiesų, e, daug Twitterio žinučių atkeliauja pas mus. Ir būtų puiku, kad e, jei mūsų prelegentai patys asmeniškai atsakytų į tas žinutės ir klausimus. E, ypač komisariui Ševčiovičiui buvo iškelt, iškelta daug klausimų. Pavyzdžiui, Sofija, kada E, pajusime tų piliečių iniciatyvų e, efektą ir kiek laiko tie procesai truks. Ir taip pat e, e Europos piliečių alijanso atstovai klausia, e, kadagi e, E, įvairios programos e, susijusios su piliečių iniciatyvomis, e, kurios yra gyvendinamos ES lygmenių, bus sukonkretintos iki pačių piliečių iniciatyvų ir, ir konkrečių veiksmų. Kitas klausimas, kaipgi būtų galima pagerinti iniciatyvas tokiuose srityse kaip e, e, mažumų gyvenimo gerinimas, ypač e, Romų piliečiai, tautybės piliečiai yra čia minimi. E, Taip pat labai daug klausimų teikiama dėl jaunų žmonių, dėl jaunimo. Pavyzdžiui, e, Piemono ombudsmeno um, or, e, tarnyba klausia, kaipgi bus galima motivuoti, paskatinti jaunus žmonės e, dalyvauti aktyviau rinkimuose į Europos parlamentą. Uh, Ir kaipgi jaunus žmonės geriau įtraukti ES politikos procesus. Ir taip pat Švedijos e, atstovai klausia, e, kaip ES konkrečiai sprendžia jaunimo nedarbo klausimus. Taip pat Twitterio žinutė iš Europos e, parlamento tarnybos Portugalijoje. Ar ES turėtų labiau skatinti e, piliečių ES pilietybę ar pilietiškumą per įvairias švietimo programas. Dėkoju. Kolega. Aš Magreida Augen, aš esu Europos parlamento e, narė, žaliųjų frakcijos atstovė, esu peticijų komiteto koordinatorė. Dėl piliečių iniciatyvos norėjau kai ką paminėti. Mes stengiamės ir tikiuosi, pono Šefkovičius mums padės, mes stengiamės e, kiek įmanoma geriau apdoroti, aktyviau, e, išsameu išanalizuoti visas piliečių iniciatyvas. Peticijų komitetas bus pagrindinis komitetas, kuris užtikrins, padedant komisijai, ir įtraukdamas atitinkamus komitetus e, apdoroti, išnagrinėti e, įvairias peticijas. Žinome, negalime e, garantuoti, jo galėsime kažkokius konkrečius sprendimus priimti ir kažkaip konkrečiai padėti prie to įgyven, peticijų gyvendinimo. Tačiau aš manau, kad mes kaip peticijų komitetas čia galime tikrai didelį indėlį nešti. Ir vėlgi, kaip sakiau, padedant Europos komisijai. Dėl klinikinių vaistų tyrimų noriu jūs įspėti Aš, e, š, egzistuoja tam tikra šiaurietiška ombudsmenų darbo tradicija. Ir dažnai stengiamasi uh, apriepti viską, visą srautą, užuot išskirščius e, įvairiausias funkcijas. Aš esu tokios šiaurietiškos tradicijos atstovė reikia pabrėžti, jog labai svarbu išvengti politikavimo, kad nepradėtume kariauti. Mes labai, e, mes turime laikytis tam tikro nešališkumo principo, kad piliečiai mumis galėtų pasitikėti, kad piliečiai pasitikėtų mūsų instituciją. Tai yra vienintelė e, e, ES institucinės sąrangos išorėje savotiškai egzistuojanti institucija, taigi būtų puiku, jeigu ir komisija turėtų tai omenyje. Dėkoju. E, kai kurie klausimai, aišku, turi politinę atspalvį. Dabar kreipiuosi į poną, kuris sėdi priešais mane. Prašau. Bruno Boisier, esu iš Europos mokymų centro CIF. Taip pat esu buvęs Europos parlamentaras. Europos parlamento narys. Be jokios abejonės, Europos piliečių iniciatyva yra metodo pakeitimas. Dabar šiandien konkrečius atvejus, jų pristatymą išklausiau. Ir dabar matau, kad ne tik tai metodas, bet ir tikslas Europos yra keičiamas. Taigi dabar Europa tampa žmogiškesnė. Bent jau man toks įspūdis susidaro. Norėčiau dabar kreiptis į Europos piliečių iniciatyvų e, atstovus. Galbūt galėtumėte pasakyti jūsų manimų, batam up, iš apačios į viršų metodas, kokį poveikį gali turėti mūsų visų tikslams. Albert Schweitzer sakė, kad pavyzdys nėra pats geriausias e, dalykas situacijai pakeisti, bet galbūt vienintelis. Štai pavyzdžiui, pavyzdys Estijoje parodė, kad Kosove ir dar Bosnijoje, kažkur kitur ši iniciatyva buvo panaudota. <clears throat> Tai norėčiau dabar paklausti, kiek vietos veiksmai gali prisidėti prie bendrųjų tikslų ir kaip tai gali prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvų plėtojimo. Gal komisaras, tegul atsako pirmasis, Šefkovič. Ačiū. Ačiū kolega Kris. Norėčiau atsakyti į Twitterių užduotus klausimus ir į klausimus iš auditorijos. dėl to, kokį poveikį mes matome po to, kai buvo pradėtos įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvos. Tas poveikis matomas šiandien klausantis šių diskusijų būtent iniciatyvų uždavinys bus sustiprinti demokratiją Europos Sąjungoje dėl tiesioginio dalyvavimo ir dėl, dėl tiesioginio ES poveikio piliečiams. Iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad ta dabartinė raida yra labai sveikintina, kadangi, kaip kalbėjo paskutinysis e, kalbėtojas, ta, tos iniciatyvas padės padaryti ES dar labiau humanišką. Kaip jau minėjau, buvo pradinių problemų dėl programinės įrangos ir dėl tos priežasties komisija pasiūlė variantus, kaip pagerinti e, parašų surinkimą. Žinoma, Po to tuos parašus surinkus reikės keleto mėnesių, kol parašai, jų autentiškumas bus e, patikrintas. Tačiau aš manau, kad mūsų tarnybos užtikrins, kad oriai būtų vykdomas tas patikros procesas ir generalinis direktorius, ir komisarai, ir visa komisija imsis iniciatyvos, kad visi šitie procesai vyktų e, dermai ir teisingai. Ir žinoma, tų iniciatyvų autoriai galėtų pasikeisti iniciatyvą ir pateikti pasiūlymų, kokius e, klausimus dar reikėtų išspręsti, ką reikėtų patikslinti. Ir žinoma, jie turėtų pateikti pasiūlymus komisijai, kuri po to paskelbs komunikatą dėl to, kaip toliau tikslingiau įgyvendinti šias iniciatyvas. Be to, mano kolegos taip pat teiraujasi, kaip plėtojama šita piliečių iniciatyvos mintis. Mes visi diskutuojame kolegoj, kolegijoje, taip pat tarėmės vienas su kitu, kadangi puikiai, puikiai suprantame, kad reikia mobilizuoti piliečius, tai labai svarbu ateityje, ypač naudojantis socialinės žiniasklaidos galimybėmis. Mes taip pat siekiame atsižvelgti į tarptautinius susitarimus, taip pat stebime demokratinius pokyčius kitose valstybėse ir stengiamės kurti kuo palankesnę vartotojui sistemą, kuri leistų sėkmingiau įgyvendinti skaitmeninę darbo tvarkę. Pagrindinis mūsų uždavinys yra nutiesti sąsajas tarp piliečių ir e, sprendimų prieimimo struktūrų. Aš esu kilęs iš Slovakijos e, ir Slovakijoje yra pakankamai didelė Romų bendruomenė ir atsakydamas į šį klausimą norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų ES mastu buvo reikalingi sprendimai, suvokiant, kad šitas klausimas nėra toksai paprastas, kurį būtų galima išspręsti e, valstybėse. Romai E, e, yra paplitę po visą Europą ir todėl reikalingas Europos masto sprendimas. Ir aš džiaugiuosi, kad yra priimta Romų strategija, kuri apibendrins nacionalinės strategijas ir numatys valstybių narių prievolės ir įsipareigojimus Romų bendruomenių e, atžvilgiu. Mes turime bendrai spręsti Romų problemas ES mastu. Europos sąjunga dabar patiria didelius sunkumus, nors dabartinė karta yra ko gero labiausiai išsilavinusi pokario karta ir vis dėlto ji susiduria su didžiuliu nedarbu. Pirmiausia, mes turime gerinti savo mokymo ir švietimo sistemas, reikėtų gerinti universitetų mokymo programas, e, sieti jas su darbo rinka. Mes negalime toleruoti, e, kad tampame ES prarasta karta. Taigi reikia naudotis tą, e, tomis e, vidinėmis galimybėmis, tačiau kita vertus reikia užtikrinti ir finansinę paramą piliečiams, kurie netenka darbo ir reikėtų šitas finansinės lėšas nukreipti darbo vietų kūrimui, ypač jauniems asmenims. Taigi šiuo metu mes mąstome apie tos dalykus ir labai svarbu, kad komisija numatė e, rezervuoti šešis milijardus eurų įgyvenant būtent tokias jaunimo užimtumo programas. Aš manau, kad šios programos e, užtikrinus sąsajas su nacionalinės programos būtų galima pasiekti labai gerų rezultatų. Ačiū komisarui. Mums liko tik 20 minučių, aš norėčiau dar suteikti galimybę e, užduoti kiek įmanoma daugiau klausimų, e, todėl iš karto kreipiuosi į kitus legendus buvo, kalt, buvo užtikeltas klausimas iš Bruno ir vadimo. E, galbūt jūs galėtumėte atsakyti šios klausimus. Pirmiausia, atsakysiu dėl Europos piliečių iniciatyvos poveikio. Kol kas mes jau tiek esame įsitraukę, kad poveikio to konkretaus negalime vertinti. Pirmiausia yra peticijos teikiamos elektroninė forma arba papirinė forma, tada nacionalinės valdžios institucijos patvirtina sąrašų tikrumą, tiksliau parašų tikrumą ir po to peticijų komitetui teikiame šias peticijas, man atrodo, du ar tris mėnesius e, turi komitetas atsakymui. Na, o kas dėl mūsų konkrečios iniciatyvos teisė į vandenį? Ar komisija sutiks dabar išleisti teisės aktą, o galbūt komisija atvirkščiai kaip tik atmes mūsų pasiūlymą. Tai tokiu atveju, kaip sakė Izabel Durand, tai, kas nebuvo padaryta komisijoje, galbūt bus daroma e, parlamente. Tai čia vėlgi iš apačios į viršų požiūris bus taikomas. Tai, kas nedaroma pačiu aukščiausiu lygmeniu, turi grįžti atgal, žemyn ir vėl kilti aukštyn. Dabar e, dėl ES e, tikslo. Labai gerai matome per šią iniciatyvą, per Teisės į vandenį iniciatyvą, kad yra e, realių e, valios apraiškų e, savivaldybėse, politinės valios apraiškų Mano manimu labai svarbu yra tą žmogišką aspektą viskam suteikti, juk mes turime žmogaus pagrindinių teisių hartiją, kuri yra įtraukta į Lisabonos sutartį. Tai galbūt, tai galbūt būtent tuo remdamėsi turėtume kovoti. Na ir pabaigai dar pasakysiu, kad per Europos piliečių iniciatyvas galime mes e, turėti galimybę subalansuoti tai, kas labai diskrečiai ar net slaptai yra daroma tarp, tų, tarp to labai siauro žinias turinčių žmonių rato, tarp lobistų Europos institucijose. Taigi aš dabar manau, kad kai aktyvūs piliečių veiksmai, kaip kad to pageidauja ombudsmenas, yra daromi. Na, galbūt esu šiek tiek idealistė, bet man atrodo, tik tai taip e, mes galime tam suteikti matomumo, tik tai taip paprastiems priečiams galime suteikti noro ar motivacijos e, įsitraukti į tokią veiklą. E, taip piliečiai gali suprasti, kad jie yra ne tik, jų yra ne tik klausomasi, bet ir išgirstami jie yra. Ačiū. Ačiū, Marija. Aš dar trumpai suteiksiu žodį ir Raino. E, ir manau, kad e, tie klausimai buvo svarbus ir ypač tas klausimas susijęs su jaunimu. Mes matėme e, ir tuose videofilmuose daug jaunų žmonių. Tad kaipgi tas klausimas užduotas Olandijos Europos parlamento biuro Norėčiau duoti tokį klausimą, kaipgi įtraukti tą, tuos jaunus žmonės ir juos motivuoti, e, ypač e, tuos žmonės, kurie e, ateinančiais metais galės e, eiti ir balsuoti rinkimuose Europos parlamentą. Kaip juos motivuoti? Aš neturiu žalio supratimo. Jeigu mes norime kažkaip pasiekti tuos žmonės, turite, turime būti sažiningi, atviri. Tai yra labai paprasta pasakyti, bet iš tiesų tie žmonės yra pripratę sakyti taip, kaip yra, kalbėti tiesiai. Pirmininkas, galbūt tai yra ir kalbos klausimas. Tai yra turbūt ir klausimas e, tiesiog kaip, kaip mes jaučiame, mūsų jausenos klausimas, tai nėra e, susijęs tiesiog sutarimais žodžiais, tai yra su jausmais susiję dalykai. Ir nuostabu ir neįtikėtina, kai, kokį įtaką, kokį, kokį, kokį didelį poveikį jaunam žmogui gali padaryti jau, jausmas. Pirmininkas, tai kaipgi tuos žmonės paveikti, kad jie galėtų nueiti į, į rinkimus ir įmesti tą rinkimų biletenį? E, na, reikia, reikia juos skatinti taip, kad, jie, kad, iš, kad juos užkabintų, kad užkabintų jų širdį, kad, to, kad jie neįtų balsuoti abejingai. Čia irgi yra tam tikras apsišvarnimo klausimas. Dar porą klausimų iš e, Lenkijos Europos parlamento biuro klausimas. Kaipgi mes galėtume uh, E, į vietos iniciatyvas įtraukti politikus. Ir e, klausimas ombudsmenui. Rumunijos atitinkamas biuras norėtų sužinoti, kaip jūs bendradarbiaujate su Rumunijos ombudsmenu, kadangi ten e, te, Rumunijos gyventojams tai yra labai aktuolus klausimas. Pirmininkas, dar kokiu nors klausimu? Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Es gribētu pateikties ombudsmanam par iespēju šeit. Aš vadinuosiu Gobinč iš Europos ekonominių socialinių reikalų komitetų. Man labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje kartu su, e, turint omenyje, ir nacionalinėmis, e, turint bėdamas omenyje nacionalinės diskusijas. Labai svarbu, kad diskusijos vyktų ir nacionalinių lygmenį, ne tik, tu, ne tik tai Bruselėje. Todėl aš norėčiau paklausti. Šie metai yra Europos piliečių metai. Jie atveria puikias galimybės pasiekti konkrečių rezultatų. Galbūt jūs kaip komisaras, kelias iš Slovakijos, galėtumėte pateikti aktyvių veiksmų pavyzdį. Pavyzdį rodantį, ką jūs nuveikėte, kaip E, siekdamas geriau bendrauti su piliečiams. Gal jūs galite pateikti tokį gero bendradarbiavimo, bendravimo pavyzdį? Aš vadinosi Tanji. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad reikia priversti politikus įsiklausyti, bet to reikėtų grįžti prie piliečių iniciatyvų, reikėtų jas išgirsti, pristatyti, tačiau kita vertus reikia žinoti, kad yra įvairiausių ekonominių interesų, yra lobistų interesų, į kurias reikėtų atsižvelgti. Taip pat, kad tik tai kolega, kad tik kolega kalbėjo apie Europos uh, vaistų agentūros elgesį, kuri tiesiog nekreipia dėmesio į priečių interesus. Todėl norėčiau paklausti komisaro, ką komisija planuoja, kad būtų užtikrinta didesnė pusiausvyrą tarp piliečių nuomonės ir tarp tų komercinių interesų. Be to, ombudsmenas kalbėjo, kad yra pakankamai daug e, gaunama e, skundų, tačiau kita vertus, kaip atsižvelgti į komercinius interesus ir kaip politiškai, kultūringai įtraukti visuomenę į sprendimų prieimimo procesus. Pone Diamandūros, mes jums pirmiausia teiksime žodį. Ačiū. Buvo pateikta tikrai daug klausimų man. Pasielgsiu gal neįprastai, pasistengsiu atsakyti e, apibendrindamas e, keletą klausimų ir atskirai atsakysiu į keletą specifinių klausimų, jeigu jūs man leisite. Pirmiausia, norėčiau išsirinkti keletą aspektų komisaras Ševčiovičius kalbėjo apie kai kurios, kai kurios dalykus. Pradėkime nuo e, iš apačios į viršų, nuo žmogiškojo matmens. Ir svarstant šiuos klausimus ir žiūrint į apskritai šį renginį ir jo reikšmę ir tai, prisimenant renginį vykusį praeisiais metais, matome, kokią didelę įtaką mūsų visuomeniai daro uh, informacinės technologijos ir socialiniai tinklai. Mes matome, kaip sparčiai keičiasi e, mūsų visuomenės e, elgesys, e, įgyjant naujų e, ryšio galimybių. Tai šiuo metu taip pat vyksta. Daugybė gyventojų, daugybė piliečių mūsų klausosi, mūsų stebi ir iš karto pateikia savo klausimus. Ir tai rodo, jog mes nuolat E, esame nuolatinėme judėjime. Norėčiau pabrėžti, kad jaučiu, jog mes e, tam tikrą prasme jaučiame tų pokyčių pulsą. Tai aš nenoriu čia savęs girti, sakydamas, kad pripažįstame tą tikrovę, kuri nuolat keičiasi ir keičiasi labai sparčiai. Ir, ir jūs, ir mes, kadangi ombudsmenas yra sąsaja, jungiamoji grandis tarp ES institucijų ir, ir piliečių, būtent mes kartu ir nuveiksime daugiau ir, ir, ir, ir dar sparčiau keisime tą tikrovę. Iš tiesų, ombudsmenas yra dažnai uh, aprašomas, vertinamas kaip žmogišką, veid, žmogišką veidą institucijoms e, suteikiantis asmuo ar pareigybė. Tačiau aš manau, kad būtent ombudsmenas padės mums, mums e, piliečiams, e, geriau suprasti, kas vyksta Europos Sąjungoje. Mums reikia daugiau to principo iš apačios į viršų taikymo. Taip pat norėčiau atsakyti į keletą specifinių klausimų. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Aukindžios pastabas. Kaip jūs suprantate, aš kaip ombudsmenas neturiu teisės komentuoti e, savo įpėdinio rinkimo proceso. Ta, bet aš tikiuosi, kad Europos parlamentas, kaip ir praeitie, taip ir šį kartą pasinau, išmintingai pasirinks naująjį e, ombudsmeną. Noriu pripažinti, pabrėžti, jog mūsų e, dalyvių šioje salėje sąraše yra bent keturi buvę ombudsmenai iš e, e, ombudsmenas iš Vengrijos, iš Airijos, iš Niderlandų ir taip pat kandidatas į ombudsmeno kėdę ponas Jėger. Europos taryboje. Kaip Europa e, palaiko ryšius su nacionaliniais ombudsmenais? Mes iš tiesų per pastaruosius 18 metų e, nuolat plečiame ryšius, nuolat kur, plečiame tinklą. E, E, bendradarbiaudami su nacionaliniais ombudsmenais, taip pat su įvairiomis e, suinteresuotom institucijoms ir vietos lygmenių. Mes e, turime taip pat specialų, specialią rubriką mūsų tinklalapyje, mes turime kasdienį, tam tikrą kasdien, kasdienį elektroninį laikraštį, kuriam tai yra pateikiama nuolatinė, kasdien besikeičiančią informaciją, kurią galite, su kuria galite nuolat susipažinti. Uh, Taip mes tengiamės palaikyti ryšį su Europos piliečiais tiesiogiai, kad jie galėtų susisiekti su e, ombudsmenu. Ombudsmenas labai susirūpinęs dėl mažumų teisių, ypač Romų padėties, kadangi ši e, etinė grupė yra ypatingai pažeidžiama, taip pat mes labai susirūpinę dėl jaunimo problemų. Taip pat labai susirūpinę ir labai daug darome e, gindami neįgalių žmonių teisės. ES pirmą kartą e, pasirašė e, jungtinėse tautose atitinkamą konvenciją, taip sukurdama teisinį pagrindą ar mechanizmą, kurio pagalba mes galėsime realiai stebėti tos e, e, konkrečios jungtinių tautų e, sutarties ar konvencijos įgyvendinimą ES teritorijoje. Ir Europos parlamentas be abejo tą procesą taip pat bus aktyviai traukiamas ir mes labai budriai stebėsime visą šį procesą. Taip pat mes gauname labai daug skundų susijusių su mažumų teisėmis ir labai įdėmiai stebime šią e, sritį kadangi ES negali nurodyti nacionalinėms e, valstybėms e, nacionalinių lygių e, privalomą tvarką įgyvendinti savo nacionalinių teisės aktų, mes stengiamės per mūsų instituciją padėti įvairioms nacionalinėms mažumoms. Taigi, ombudsmenas labai didelį dėmesį skiria šiai sryčiai. Taip pat norėčiau atsakyti į klausimą, iš, e, e, klausimą dėl e, susijusi su įmonių stebėjimu ir interesų konfliktu, konfliktais. Jūs žinote, kad mes šią situaciją taip pat labai aktyviai stebime ir mes labai stengiamės, kad būtų laikomasi teisės viršenybės principų kuomet yra sprendžiama, kaip, ar stebima, kaip komisijos ir, komisija ir kitos institucijos realiai gyvendina savo įsipareigojimus pagal atitinkamus teisės aktus. Tačiau pirmiausia, man reikia labai gerai įdėmiai išanalizuoti konkrečios bylos faktus prieš e, įgyjant galimybę priimti vieną ar kitą sprendimą. Taigi aš negaliu labai konkrečiai kalbėti, kadangi e, šis klausimas yra labai specifinis ir aš turiu e, visuomet gilintis į konkretų atvejį. Priešingų atveju tai būtų neteisinga ir nesažininga e, skundo teikėjo atžvilgių. Taip pat buvo pateiktas labai svarbus klausimas dėl vaistų. Mes dedame didelės pastangas, kad būtų padidintas vaistų, e, informacijos apie vaistų bandymus, bandymų rezultatus skaidrumas. Mes praeitie turėjome aštuonias e, e, decentralizuotas ES agentūras, o dabar jų yra 43. Tai yra agentūros, kurios tiesiogiai veikia kasdienį mūsų piliečių gyvenimą pavyzdžiui, maisto saugos srityje, vaistų srityje, aplinkos saugoj, chemikalų e, srityje, e, pasienio, pasienio apsaugos srityje ir taip toliau. Aš turiu mandatą spręsti visus šios klausimus, esu labai daug važinėjęs ir sprendęs klausimus vietos lygių. E, labai įdėmiai stebiu, kaip įvairūs e, vietos subjektai e, laikosi atitinkamų teisės aktų nuostatų ir stengiuosi informuoti ir šviesti piliečius e, apie jų teisės, apie tai, ką piliečiai gali pakeisti, ko gali piliečiai imtis patys. Aš jau turėjau galimybę išnagrinėti 18-19 agentūrų darbą, lankytis tose agentūrose, jų būstinėse. Dar dėja nebuvau maisto agentūroje, tačiau aš ir tenai ketinu nuvykti. Ir, mm, taip pat labai svarbi tema yra e, pasienis, ES pas, sienos apsaugos klausimai. Mes žinome, kad 82 e, procentai e, 82 procentus mūsų rekomendacijų atitinkamos agentūros atsižvelgia. Ir aš žinau, kad e, labai dažnai e, skundai yra teikiami, dažniausiai skundai yra teikiami Europos komisijos e, atžvilgių adresu. Ir, tačiau tai nereiškia, jog komisija yra e, dažnai nus, nusikaltusi E, tiesiog ji du trečdalius visos ES viso administracinio darbo e, prisijima pati, tenka būtent šiai institucijai. 6 tūkstančiai e, asmenų dirba, valstybės tarnautojų dirba būtent Europos komisijai. Todėl 82 procentai pateiktų skundų praėjusiais metais buvo skirta būtent Europos komisijai. Mes stengiamės kiek įmanoma labiau gerinti administracinį darbą ir e, kas taip pat yra labai svarbi mūsų misijos dalis yra bandymas e, pakeisti į gerąją pusę e, viešosios tarnybos, viešų, valstybės tarnautojų, viešųjų tarnautų, tarnautojų mentalitetas, tengiantis, kad jie labiau atsižvelgtų į piliečių interesus. Dar turiu keletą sekundžių. Vienas klausimas e, buvo susijęs su mano ateities darbo profiliu. Aš e, stengiuosi, stengiuosi, stengsiuosi ir ateityje dirbti taip, kaip e, dirbau pastaruosius dešimtį metų. Ir naujasis ombudsmenas turės gerinti tai, kas jau buvo pasiekta, didinti tą mūsų sėkmę. Ir aš tikiuosi, kad būtent taip ir vyks. Ačiū Nikiforos, Europos ombudsmenui, kuris jau baigė dešimties metų vadovavimo šiai tarnybai kadenciją. Iš tikrųjų, Tai yra puikus darbas, kurį verta paminėti. Dėkoju visiems, kurie stebėjo mūsų renginį e, Europos parlamento informacinių biurų patalpose. Praėjo trys valandos, o jos pralėkė kaip dešimt minučių. Šiandien kalbėjome išsas tris valandas ir matote, kad yra daug aptarti įvairiausių temų ir potemių, yra apie ką pamastyti ir ateityje. Labai svarbu nukreipti šitas mintis, šitą entuzijazmą, energiją tinkama krimtis, kryptimi. Tai yra informuoti ombudsmeną, organizuoti iniciatyvas, o šių metų ES piliečių metų kontekste mastant reikėtų pasakyti, kad reikėtų pasispausti kitais metais. Jeigu to nepadarysime, tai ES ateis dar blogesni laikai. Taigi mes turime dar labiau artintis link Europos pilietybės. Dėkuoju dar kartą.